guten Morgen. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Heute mit der Anhörung der Labas rytas. Pradėsime posėdį. Vyriausiai galiotinė vicepirmininkė ponia Mogerinė jau yra atvykusi. Dabar įvertinsime iš Europos išorės veiksmų tarnybos darbą, taigi aš norėčiau uh, pasveikinti e, vyriausiai galiotinę. Ponas Černeckis yra pranešėjas, darbo atvarkė esate visi gavę, niekas ne, neišreiškė jokių pastabų. Viską galėtumėte pasiskaityti biudžeto kontrolės komiteto biuletenyje. Ten yra parašyta, kokiamis kalbomis yra verčiama ir taip pat norėčiau informuoti, kad posėdis yra transliuojamas internetu. Taigi, iš karto galime e, imtis darbo ir norėčiau suteikti žodį iš karto vyriaus auditorumų atstovui. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiami biudžeto kontrolės komiteto nariai, vyriausiai įgaliotinė, man labai malonu kreiptis į šį komitetą šiandieną ir pristatyti šį kartą audito rūmų išvadas dėl išorės veiksmų tarnybos išlaidų. Praeitą savaitę man teko garbė jums pristatyti administracinių išlaidų situaciją, kalbant apie visas institucijas ir agentūras, organus, bei taip pat ir komisiją. Tuo atveju aš jūs informavau, kad audito rūmų atliktas vertinimas yra pateiktas 9 metinės ataskaitos straipsnėje, ten kalbama bendrai apie visą politiką, įvairias institucijas, nėra pateikiami pavieniai institucijų vertinimai, taigi šiuo atžvilgiu audito rūmai įvertino klaidų lygį turint omenyje įvairias institucijas, klaidų lygis yra 5 procentai, 0,5 procento. Įvertinome įvairius sandorius, 11 sandorių buvo susijęs su išorės veiksmų tarnyba. Audito rūmai nustatė, kad 3 iš tų mokėjimų e, buvo paveikti kiekybinių klaidų. Dvi iš tų klaidų buvo susijusios su tuo, kad netinkamai buvo paskaičiuojamos išmokos darbuotojams. Kitas, kita klaida buvo susijusi su mokėjimu, kuris buvo susijęs su keliomis institucijomis, bet nepateko į atitinkamą sistemą. Audito rūmai įvertino sąskaitas ir mes suradome dvi klaidas dėl socialinių išmokų nariams, darbuotojams, taip pat dėl sutarčių susijusių su laikinais darbuotojais, taip pat saugumo tarnybų e, darbo ir viešų pirkimų procedūrų. Kalbant apie 2015 metų metinį auditą, audito rūmai dabar atlieka išsamų viešų pirkimų sistemos vertinimą išorės veiksmų tarnyboje. Ir aš mielai pristatysiu mūsų to tyrimo rezultatus šiam komitetui, kai bus kitų metų biudžeto tvirtinimo procedūra. Gerbiami komiteto nariai, audito rūmai rekomendavo ankstesniais metais kad išorės veiksmų tarnyba žengtų tolesnius žingsnius, siekdama pasirūpinti, kad personalo nariai galėtų atnaujinti informaciją apie savo šeiminę patį reguliariai Na ir taip pat, kad būtų pateikiami atitinkami reikalingi dokumentai, kurių pagrindų yra skaičiuojamos šeiminės išmokos. Panašu, kad šiais metais vis dar trūksta tokių dokumentų, taigi šiais metais auditorumai patiks panašias rekomendacijas išorės veiksmų tarnybai. Dėkoju uždėmesi ir mielai galėsiu atsakyti į klausimus arba pateikti paaiškinimus. Dėkui. Ja, Labai ačiū. O dabar žodis vyriausiai galiotiniai komisijos vicepirmininkė. Labai ačiū. Aš norėčiau padėkoti audito rūmams už atliktą darbą, už bendradarbiavimą. Man asmeniškai Šis bendradarbiavimas ne tik labai reikšmingas, e, šis e, etapas mūsų bendradarbiavime ne tik reikšmingas dėl to, kad pateikta ataskaita, bet ir dėl to, kad pateikėte e, rekomendacijas, kuriomis vadovaujantis aš vykdysiu savo darbą ateityje. Kaip žinote, ataskaita apžvelgia laikotarpį, kuomet aš dar nedirbau tarnyboje, Taigi, jeigu turėtumėte konkretesnių klausimų e, susijusių su laikotarpiu iki 2014, kreipkite į Patrick Child, kuris galės apžvelgti klausimus, už kuriuos tuomet nebuvau atsakinga. Jums leidus, ponė pirmininkė, aš taip pat pasinaudodama progą norėčiau su jumis aptarti, jums pristatyti tam tikrus veiksmus, kurių nusprendėme imtis praeitais metais, tai nėra tiesiog, aišku, susiję su mūsų finansinė veiklos ataskaita, tačiau aš tikiuosi, kad jums ši informacija bus aktuali, o paskui galėsime dėl 2014 detaliau pasikalbėti. E, taigi ataskaita nėra vien tik tai techninio pobūdžio. Aš sakyčiau, kad ji apžvelgia ne tik tai biudžeto vykdymą, bet ir orientuojasi į politinės diskusijas, tarp institucinius santykius, mūsų požiūrį ir santykius su piliečiais, mokesčių mokėtojų lėšų panaudojimą. E, atsako į klausimus, kaip mums, ES institucijoms, turint atitinkamas priemonės, geriau reaguoti į piliečių poreikius. Esu pastebėjusi, kad e, žiniasklaida bei viešoji nuomonė ES vis daugiau domisi biudžeto klausimais. Tai yra tikrai labai teigiamas poslinkis, kadangi mūsų institucijos turi būti kiek įmanoma labiau atsakingos finansinė prasme ir skaidrios savo kasdieninėme darbe, nes tai savaime leidžia pagerinti mūsų darbą, padaryti jį efektyvesnį ir antra vertus formuojant viešąją nuomonę, mūsų vertinimą piliečių akise. E, taigi turbūt jums nereikia net sakyti, kad turėtumėm orientuotis į veiksmingą, e, veiksmingas išlaidas. Esu pastebėjusi, kad kartais e, viešoji nuomonė žiniasklaida vertindama išorės veiksmų tarnybą orientuojasi į pačias lėšas, jų kiekį, e, kvestionuoja mūsų kaip institucijos egzistavimą, Europos užsienio politiką, bet nežiūri į tai, kam konkrečiai panaudojamos lėšos. O aš norėčiau kviesti visus suvokti, kodėl mums reikia bendrosios užsienio politikos priemonių, instrumentų, kodėl reikia pačios tarnybos aišku, šioje salėje nieko įtikinėti nereikia, tačiau visiems suprantama, kad iššūkiai, su kuriais susidarėme dabar, tai yra mm, pabėgėlių krizė, sienų apsauga reikalauja e, suvienytų veiksmų, nes pavieniui valstybės narės yra per silpnos tuos iššūkius priimti ir atremti, tik tai koordinuoti, gerai parengti ir kartu įgyvendinami veiksmai, e, sinergijos principų įgyvendinami veiksmai galėtų pasiekti e, bendrą gerą, galėtų padėti pasiekti bendrą gerą rezultatą. Taigi užsienio politikos priemonės nėra kaip papildomos priemonės, tai yra priemonės vertingos pačios savaime, įrodžiusios, kad jos yra veiksmingos ir Irane, ir Sirijoje, ir Libijoje. Kai kurios priemonės dar tebe įgyvendinamos, pavyzdžiui, siekiant užtikrinti taikos procesą Kolumbijoje arba Mienmare. Tai yra aktualu ne tik tų šalių piliečiams, bet ir visai pasaulio bendruomeniai. Pagalvokite, e, kiek gyvybių išgelbėjo, kiek žmonių padėjo mūsų vystomoji pagalba, kiek vaikų galėjo gauti e, išsilavinimą, kiek pabėgėlių padėjome e, vakcinavome vaikus 7,1 milijonų. Daugiau nei 18 milijonų vaikų buvo vakcinuota, teikiame pagalbą moterims, kūdikiams. Taigi tai yra ne išlaidos, o investicijos. Švietimas yra investicija į jaunimą, tai ypač aktualu konflikto zonose, e, tai yra konfliktų radikalizavimo, verbavimo ir terorizmo prevencija. O kai e, teikiame mokymą kaiminėse valstybėse mokymus e, saugumo palaikymo pajėgoms, tai yra investicija į mūsų pačių saugumą. Vėlgi tai yra e, globalizacijos elementas. Na, o kai dirbame kaip tarpininkai, mes siekiame užkirsti kelią kitiems kariniams konfliktams kitoms iš pabėgėlių krizėms ar teroristų grupių kilimui. Vėlgi tai yra investicija į mūsų pačių gerovę. Aš manau, kad viešos diskusijos šiais klausimais galėtų padėti Europai veiksmingai eiti ateities keliu. Tačiau šiandieną esu čia ne vien e, tam, kad apginčiau mūsų tarnybos reikalingumą esu čia tam, kad pasinaudočiau progą, kad pakankamai anksti, e, tai yra aš e, dirbu šios tarnybos vadovė tik tai e, vienerius metus ir du su pusę mėnesio, taigi pakankamai anksti esu čia, kad įsiklausyčiau į jūsų nuomonę apie būdus, kuriais mes leidžiame turimus pinigus Esu įsitikinusi, kad jei sugebėsime išsaugoti tuos ES pasiekimus, pasiekimus sukauptus per 60 metų, mes jų pagrindų jau galėsime dirbti toliau ir uh, gerinti situaciją. Aš esu įsitikinusi, kad gyvename pokyčių laikais ir galbūt negalime tenkinti status quo, turime evoliucionuoti ir gerinti institucijų darbą diena iš dienos. Aišku, aš nesu atsakinga už kitas institucijas, tačiau kalbant apie išorės veiksmų tarnybą, mes turime daryti viską, kad atsižvelgtume į išmintingus pasiūlymus, kaip tobulinti mūsų veiklą. Taigi dėl šios priežasties mes labai vertiname ir jūsų komiteto, ir auditorumų nuomonę. Dėl šios priežasties Mes visuomet e, kreipiamės į delegacijas, kad šios atliktų mūsų programų stebėseną. 2014 metais mažiau nei 4 procentams projektų buvo uždegta raudona šviesa. Dėl vieno projekto kyla rimtų problemų, kurias reikia labai e, sparčiai ir rimtai spręsti, bet e, galime pasidžiaugti 22 sėkmingais projektais. Taigi žiniasklaida viešoji nuomonė žino apie tuos sėkmingus projektus, 22 sėkmės istorijas, niekam tai nepaslaptis, Tačiau mūsų užduotis yra ne tik tai pasidžiaugti laimėjimais, bet ir atkreipti dėmesį į trūkumus, kuriuos reikia panaikinti labai tikslingai. Nekonkretizuosiu to probleminio atvejo, tačiau noriu Jūs patikinti, kad mano kolegos komisaras Minisa ir komisaras Han pateiks Jums konkrečių faktų ir skaičių apie šį projektą, kuris yra analizuojamas pastarosiamis dienomis. Taip pat kolegė Georgieva dirba šiuo klausimu, tačiau tai, kas priklauso mano tiesioginiai kompetencijai, būtent dėl tarnybos darbo, tarnybos um, darbo efektyvinimo, tai vėlgi tai nėra visiškai susijęs su 2014 biudžeto vykdymu, bet tai yra susijęs su bendra institucijos kryptimi, kurią pasirinkome. Taip pat prisimenu, kad praeitais metais buvo e, panašus pasikeitimas nu-, nuomonėmis, aš asmeniškai dalyvavau ne viso posėdžio metu, bet pamenu tuomet vykusias diskusijas. Manau, kad per šiuos metus e, atlikome nemažai, galime tuo pasidžiaugti. Visų pirma, atlikta mūsų tarnybos peržiūra, ES review, kuri vertinta mūsų institucijos padaryta pažanga praeitais metais. Pristačiau 2013 pažangos ataskaitą, taip pat tarybos prašymų valstybėms narėms ir parlamentui išplatinau mūsų institucijos veiklos apžvalgą, įvertinimą. E, naujos struktūros organizacija pradėjo dirbti rugsėjo mėnesį, sumažinta hierarchinių lygmenų, sumažinta valdomųjų postų, o kalbant apie aukštesniosios grandies vadovus, tai jų sumažinimas buvo baigtas 2015 metais. Taigi praeitais metais baigėsi ne tik tai um, išorės veiksmų tarnybos veiklos peržiūra, bet ir postų bei struktūros peržiūra. Vis dėlto esu atvira pasiūlymams iš jūsų, e, taip pat norėčiau paprašyti jūsų mus palaikyti, stebėti, ar laikysimės peržiūros rekomendacijų, nes nepakanka tik tai atlikti vertinimą, reikia ir reaguoti į tuos, į, į tuos pasiūlymus keistis. Kitas svarbus klausimas yra. tikrų pareigūnų įtraukimas į, į bendrą sistemą USR įtraukimas į bendrą sistemą, man tai yra labai svarbus e, klausimas, tam, kad e, viskas būtų tinkamai koordinuojama, kad nebūtų dubliuojamos funkcijos, e, nes tai turės įtakos ir biudžetui, ir politinė prasme. Taigi labai svarbu, kad mūsų priemonėse nuosekliai būtų panaudojamos lėšos ir taip pat, kad politinis darbas vyktų sklandžiai ir suderintai aš valstybėms narėms teigiau, kad reiktų atsisakyti tri, trijų atvejų, kur OSR yra dubliuojami ir aš žinau, kad ir jūs ilgą laiką apie tai jau galvojote ir mąstėte, tai yra Bosnija, Hercegovina, Bos ir Kosovas. Taigi vyksta tas darbas, vertinami politiniai padariniai ir taip pat vertinama, kiek tai turės įtakos administraciniam biudžetui. Jeigu bus patikimos šios užduotys atitinkamoms delega, delegacijoms, taigi labai svarbu pasikliauti jūsų parama ir indėliu, kadangi Aš manau, kad mes laikomės tos pačios nuomonės šiuo atveju. Trečias dalykas - bendradarbiavimas su komisija. Kaip jūs žinote, tai buvo labai aktualus klausimas nuo pat uh, mano klausimų prieš man pradedant eiti pareigas ir aš manau, kad yra esminis dalykas. Svarbu, kad mes derintumėme darbą komisijos viduje geriau ir čia, mano manimo, aš visapusiškai pasinaudojau vicepirmininkės vaidmeniu. Mes subūrėme komisarų grupę, kuriai aš kas, kas mėnesį pirmininkauju ir darbą deriname su kitais komisarais, bet Tai nėra, tai nėra tik tai releks komisarai ir toks posėdis įvyko prieš savaitę. Aptarėme Kinijos ir Rusijos klausimus. 15-16 vicepirmininkų, komisarų, atsakingų už ekonomiką, Dombrovskis, Katainenas, Georgieva irgi labai dažnai atvyksta į tuos, tuos mūsų posėdžius. Tai reiškia, Ir dar norėčiau pridurti, kad tai, ko mes pasiekėme, buvo labai svarbu europiečiams ir tas buvo padaryta dėl to, kad vyksta puikus bendradarbiavimas ir veiksmų derinimas, derinimas tarp komisijos ir išlės veiksmų tarnybos ir taip pat tarp komisijos ir tarybos. Tai yra darbas, kurį atliekame klimato kaitos rytyje, koordinuojame klimato kaitos diplomatinius veiksmus. Praeitais metais siekėme suburti diplomatinį tinklą ir komisijos tarnybas suburti siekiant bendrų europinių prioritetų. Rezultatų tikrai pasiekėme. Taigi turiu pasakyti, kuomet sinergija subūriama, kuomet rengiamas ir koordinuojamas darbas, tada ir pasiekėme rezultatų ir tai yra puiku. Taip pat norėčiau pasakyti, kad kalbant apie bendratarbiavimą ir veiksmų derinimą su komisija, čia yra dar vienas labai svarbus man klausimas. Ir čia aš vėlgi dirbu su vicepirmininkė Georgieva. pirmininkė tai yra tai, kad personalo ištekliai turi būti naudojami lankščiai per visas, visose institucijose, kurios dirba su išorės santykiais, nes mes turime užtikrinti, kad mūsų žmogiškiai ištekliai būtų naudojami geriausiai manomų būdu. Taip pat, gal aš šiek tiek paskubėsiu, nes pritruksime laiko diskusijoms saugumo tarnybos veikiančios vietoje. Tai aišku irgi yra labai svarbu šiuo momentu, kuomet yra daug nestabilumo ir nesaugumo visame pasaulyje. Tai yra svarbus garantas ir tai labai svarbu užtikrinti personalui saugumą dirbančiam vietoje. Ir jūs matėte nemažai atvejų, netgi pastaruoju momentu, pastaraisiais, pastaruoju metu, kai mūsų delegacijos žmonės dirba sudėtingose valstybėse, kur potencialiai ar realiai jie susiduria su rizika. Dabar mūsų delegacijos arba pasirašė naujus, naujas sutartis, arba vyksta konkursai e, naujoms darbo vietoms užimti. Aišku, tai kainuoja vis daugiau lėšų ir tai aišku yra problema, bet tai yra būtina, kad mes galėtumėme siekti politinių tikslų. Ir problema yra ta, kad saugumo sąlygos negerėja, bet blogėja daugelį pasaulio vietų, taigi mes turime reaguoti ir surasti būdų, kaip kaip sureaguoti greitai ir skubiai, kadangi tai yra pirminis esminis dalykas, kurį turime užtikrinti savo darbę. Kitas dalykas yra susijęs su 2014 vėlgi metais, kai delegacija Somalija buvo atidaryta, dabar jie dirba Kenijoje. Į Mogadišą bus perkelta šių metų eigoje į naujas patalpas ši delegacija ir be kita ko mes taip pat šiais metais, ne 14, bet jau, pen, bet jau šiais metais na, atsiprašau, kad vėl kalbu apie šiuos metus, bet manau, kad tiesiog pasinaudosiu šią progą, mes pasirašėme susitarimą šį mėnesį su taryba ir komisija dėl delegacijos atidarimo Irane. Taip pat siekiame netidaryti delegacijų tarnybų, bet nusiųsti kažkiek pareigūnų į tam tikras vietas, kurios politinė prasme yra labai reikšmingos mūsų darbui. Pateiksiu keletą pavyzdžių. Ir Bill Irake kur, kaip žinote, mūsų vyksta humanitarnis ir saugumo darbas Gaziantep, palei Turkijos sieną su Sirija, kur mūsų humanitarnis darbas irgi yra labai svarbus, turint omenyje pabėgėlių stovyklas ir EIK, bendradarbiaujant su tarptautinėmis organizacijomis, kurios yra ten įsikūrusios. Hagoje taip pat. Taigi mes Taigi mes irgi ten e, dirbame cheminių ginklų e, kontroliavimo srityje. Tam reikia, aišku, biudžeto ir žmogiškųjų išteklių ir paprašiau savo tarnybų atkreipti į tai dėmesį, kad mes galėtumėme sureaguoti į savo politinius prioritetus, juos įgyvendinti, laikantis politinės darbotvarkės ir tuo pat metu, kad galėtumėme tą daryti tvariai, kad tai būtų ne tik skaidru, bet ir veiksminga. Kiti dalykai kurie žinau, kad yra labai svarbus ne tik parlamentui, bet ir man. Asmeniškai tai yra lyčių lygybės klausimas. Praeitais metais minėjau, kad lyčių balanso užtikrinimas yra svarbus prioritetas man. Aukščiausių, e, aukščiausių mm, val, e, vadovų grandyje trys moterys yra. Quits and quit. Taigi Trys iš septynių e, vyriausių aukštesnio, aukštesnės dalies valdytojų yra moteris kartu su vyriausiaja patarėja ir aš manau, kad tai pagerins visą struktūrą ne tik viduje, bet ir leis pagerinti ES e, veiklą lyčių lygybės srityje, moterų vaidmens didinimo srityje, ypač kalbant apie konfliktų valdymą pagal būsimą rotaciją, ypač kalbant apie delegacijų vadovus. Čia matau galimybių, priklausomai aišku nuo kandidatūrų, visuomet čia aišku kyla problemų, padidinti vėlgi moterų skaičių, delegacijų vadovų, mo, vadovių moterų skaičių. Dėl geografinės pusiausvir, pusiausviros, iš kur kilia mūsų darbuotojai, kaip matėte iš atsakymų mano, kuriuos pateikė mano tarnybos, jūsų klausimus, buvo pasiekta pažangos, tačiau vis tiek yra šio, šiokio tokio specifinio disbalanso. Ir čia labai aiškiai norėčiau pasakyti, kad tai yra tas rytis, kur aš asmeniškai manau, kad reikia įdėti daugiau darbo, ypač kalbant apie tam tikras specifines e, e, tautybės. Tendencija yra pozityvi bendrai, tačiau uh, turiu pasakyti, kad aš tiesiogiai siekiu, kad kandidatūros būtų iš įvairių e, šalių, būtų, kad tokios kandidatūros būtų pristatomas iš įvairių šalių, kad per atrankos procedūrą būtų galima pirmiausia atsižvelgti, aišku, į kandidatų kokybę, o antrame plane būtų ir tautybės klausimas ir kad kuo galima sažiningiau būtų galima užtikrinti geografinę pusiausvyrą. Ir aš manau, kad tą padaryti yra įmanoma. Man tai svarbu ne tik, turint omenyje, kad atrank, per atrankos procedūras būtų sutelkiamas dėmesys į gyvenimo prašymus ir pasiekimus bei nuopelnus, bet kad ne tik tinkamas žmogus būtų parenkamas, bet tinkamas žmogus tinkamoje vietoje, nes kartais yra puikių kandidatų, bet nebūtinai jie tinka tai konkrečiai pozicijai. Ir dar kitas dalykas, kaip sakiau jau einu į pabaigą, metinės veiklos ataskaita 14 metams bei metinės sąskaitos. Čia matome, pateikiama yra bendra mūsų veiklos 14 metais apžvalga. Tai yra personalo nariai pagrindinėme štabe ir delegacijose, pagrindinėje pagrindinėje institucijoje ir delegacijose. Iš tiesų turiu pabrėžti, kad tie darbuotojai yra uh, puikūs, kurie dirba ir Briuselėje, ir delegacijose. Ir aš tik tai galėčiau, atsiprašau, kad užtrukau, pasidalinti tokiu pasakojimu. Man padarė dėlį įspūdį, kai Liepos mėnesį, mėnesį ir taip pat šią savaitę aš gavau labai aiškių vertinimo signalų iš ES personalo, kai buvo pasiektas susitarimas su Iranu, būtent Junktinių Amerikos valstybių prezidentas arba Kinijos premjeras išreiškė padėko žodžius, pripažindami, kad kompetencija, profesionalizmas ir labai techninės žinios leido išspręsti labai sudėtingus klausimus ir pasiekti bendro sprendimo. Tai reiškia, kad kartais mes kalbame apie, aišku, tos biurokratus arba net baisiau juos vadiname, bet dažnai tai yra labai kvalifikuoti, aukšt, aukštų kvalifikacijų žmonės, kurie dirba ES ir visos tarptinės bendruomenės labui. Kitas dalykas e, - finansinių išteklių taupimas. Aš reagu... Ir aš pateikiau atsakymą jūsų klausimą apie administracinius kaštus, pateikiau sąrašą 1 procento mažinimas, tai yra 17 pareigybių kasmet, taip pat aukštesnių, aukščiausių pareigūnų postų mažinimas Taip pat e, išmokų paskaičiavimas, e, tas buvo būtinas išvelgiant į e, valiutų kursų pokyčius ir taip pat turint omenyje, kad saugumo kaštai smarkiai išaugo, tai buvo papildoma našta mūsų biudžetui. Taip pat buvo perskaistytos pareigybės, atsižvelgiant į prioritetus, pavyzdžiui, krizė Ukrainoje, pabėgėlių krizė, aišku, turėjo įtakos mūsų sprendimams, santupos gali būti įmanomos siekiant naujų bendradarbiavimo formų tarp valstybių narių diplomatinių tarnybų ir delegacijų. Tai yra labai svarbu mums ir valstybėms narėms, kurios, aišku, susiduria irgi su rimtais biudžeto apribojimais. Taip pat norėčiau pasakyti, kad išorės veiksmų tarnyba turi būti tinkamai finansuojama, kadangi vis dažniau mūsų partneriai tikisi, kad ES bus labiau, būtų labiau matoma ir Europos vėliava būtų labiau matoma įvairiose pasaulio vietose ir tas yra būtina. 2014 metais audito rūmų ataskaitoje, kaip ką tik minėjo e, kolega, nedaug buvo pastabų skirtam išorės veiksmų tarnybai ir aš labai džiaugiuosi, kad klaidų lygis yra nedidelis, nors, aišku, matyt, ne, ne, ne aš už tai esu atsakinga, mano kolegos tuo gali pasidžiaugti. Ir mes toliau sieksime sutvarkyti šeimos išmokų klausimus ir saugumo tarnybų finansavimą, kas yra labai svarbu auditorumams. Taip pat e, atsakydami raštų į klausimus mano, tarnybos, e, mano tarnybų nariai bandė atsakyti visus e, aktualius klausimus, aš asmeniškai. Ar galiu atsakyti tuos jums dabar dar rūpimus klausimus arba prašysiu kolegų pagalbos? Aš noriu užtikrinti, kad ta, tas mūsų patikrinimas, tikrinimas būtų kuo galima skaidresnis ir kad e, būtų tinkamai atspindėtas mūsų tarnybų puikus darbas ir kad tas darbas toliau būtų tobulinamas, man tai yra labai svarbu. Ir aš po ketverių metų baigusi šį darbą norėčiau matyti ir pagerėjusį, pagerėjusią biudžeto situaciją, mūsų institucijos biudžeto situaciją ir aš manau, kad turime įvertinti visus tuos žmonės, kurie tyliai dirba tam, kad Europa būtų stipresnė. Dėkoju. Ir laukiu jūsų klausimų. Your... Dėkoju. Už jūsų žodžius. Mes puikiai žinome, kad jūs ir jūsų tarnybos atlieka vieną svarbiausių darbų. Mes labai vertiname tai, kad pastaraisiais metais išorės veiksmų tarnyboje jūsų pirmtakė, ponė Ashton, e, pateikė daug pasiūlymų ir mes laukiame tolesnio bendradarbiavimo. Ponas Černieckis pranešės nedaugiau nei 10 minučių. Ačiū, ponė pirmininkė, tikiuosi, kad kalbėsiu trumpiau nei 10 minučių. Vicepirmininkė, audito, audito rūmų nariai, pirmininkė, biudžeto kontrolės komiteto nariai vakar kartu su ponė vicepirmininkė. Mes paskutiniai išėjome iš parlamento patalpų beveik apie vidurnaktį ir čia vėlgi patys pirmieji atvykome šį ryt į parlamentą. Pone vicepirmininkė, ačiū Jums labai už Jūsų atsakymus. atsakymus į mūsų klausimyną. Dėkoju už labai įdomią, įdomų žanginį žodį ir turiu keletą trumpų klausimų. Mes sveikiname, kad yra parengta nauja išrės visų tarnybos organigrama ir dėkojame už Jūsų atsakymą į pirmąjį klausimą, bet aš dabar norėčiau sužinoti, kokiu tikslu Jūs rengėte naują organigramą kokį poveikį ta nauja organigrama turės ir kaip toliau sieksite pagerinti išorės veiksmų tarnybos darbą. Dabar dėl tautybės, darbuotojų tautybės. Kaip žinome, nes jūs bandote pasiekti daugiau pusiausvėros tarp įvairių tautybių savo tarnybose, tačiau vis tiek čia dar pasiekti pažangos galima ir daugiau. Ar jūs e, išsiaiškinote, kokiais veiksniais būtų galima užtikrinti geresnę pusiausvyrą ir kokie jums e, kyla sunkumai tai pusiausvėrai užtikrinti. Mes e, visgi pastebėjome, kad yra pasiekta pažangos specialiųjų atstovų srityje, tačiau galbūt galėtumėte pateikti konkretesnės informacijos apie tai, kokia yra dabartinė situacija, kalbant apie specialiųjų atstovų pusiausvyrą. Ir kitas klausimas. Misijų paramos platforma. Kokia yra situacija dabar su ta platforma? Kiek ji kainuos? Ir kiek tikimasi sutaupyti tos platformos dėka. Ir taip pat, ar jūs jau išteiškinote, kokiems regionams bus jis skiriama? Pirmininkė. Prašau dabar atsakymas. Mes turime rūpintis ne tik biudžetu, bet ir žmogiškaisiais ištekliais. Aš Suprantu, kad tikrai vakar vakare jūs puikiai pirmininkavote ir dabar matau, kad e, sirguliuojate, tai aš galbūt kaip, kaip moteris norėčiau pasiūlyti jums aspirino <laughs> gal tabletę susirasti. Nes tikrai mes turime išlikti žmonėmis, žmogiškasis faktorius yra labai irgi svarbus. Dėl pirmojo klausimo, kurį jūs kėlėte mūsų tarnybos peržiūrą turiu pripažinti, kad e, pirmasis dalykas, ką aš pamačiau, žvelgdama į organigramą, tai buvo 2014 metų rūpiučio pabaigoje. Aš tikrai atsidusau, pamačiusi tą organigramą ir Pastaraisiais metais mes dirbome kartu su naujojo generaliniu sekretoriumi Patriku, kitais kolegomis ir pirmiausia bandėme supaprastinti tas e, linijas, eilutes tam, kad e, atskaitomybės linijos ir e, sprendimų prieimimo sistema, rengiant tuos sprendimus, būtų viskas daroma paprasčiau, kad būtų palengvinamas mūsų uh, personalo darbas ir taip pat, kad viskas atrodytų skaidriau, kad būtų galima greičiau suprasti, kas yra už ką atsakingas, netgi žvelgiant į organigramą, kadangi tokiu būdu galima greičiau priimti sprendimus ir aš esu, na, negalėčiau sakyti sunerimusi, nes atrodys tai neigiamai, bet man tai yra labai svarbus prioritetas. Aš žinau, pavyzdžiui, kad turime gerinti ir mūsų darbo greitį kartais. Sakau tai, kas nepatiks matyti mano kolegoms. Pavyzdžiui, man nepatinka tai, kad kartais e, reikia per daug laiko reaguojant į, į laiškus, parlamento narių laiškus. Ir aš prašau savo tarnybų dirbti greičiau. Galbūt jeigu būtų mažiau e, kontrolės lygmenų, tai būtų geriau, bet aišku, tikrai pripažįstu, kad laikas yra labai svarbus, bet taip pat ir turinys yra svarbus, nes tas tas pats atsakymas gali turėti skirtingą poveikį priklausomai nuo laiko, kada jis yra pateikiamas. Taigi, kuo mažiau būtų tuo sluoksniu, bent jau aš taip tikiuosi, tuo geriau mes pas, greičiau paspartintumėme darbą ir tame tada būtų aiškios nuorodos, kas yra už ką atsakingas toje hierarchijoje. Taip pat reikia, aišku, už sutvarkyti atsakomybės rytis įvairiose sektoriuose. Ir turėti vieną pavaduotoją ją kiekvienam direktoriui. Ne dėl to, kad darbo yra per mažai, kad galėtų dirbti keli pavaduotojai, ne, tiesiog labai svarbu, kad vienas būtų pavaduotojas, kuris perduotų reikalingą informaciją visiems, kad viskas būtų tinkamai koordinuojama pačiam direktoriui ir sistema supaprastinta ir tas rekomendacijas aš gavau tik pradėjusi darbą. Taigi aš bandau pasirūpinti, kad sprendimų prieimimo procesas, pasirengimas jam būtų greitesnis, skaidresnis ir paprastesnis. Taip pat ir pačiam parlamentui. Kitas dalykas, kuris nebuvo uh, įtrauktas į peržiūrą, bet aš tą dariau iškart, tai daugiau referentų darbą susijęti su atliekamu darbu, kad būtų aiškios vėlgi hierarchinės linijos, bet labai svarbu ir tai, kad pavyzdžiui vienas žmogus atsakingas už vieną regioną, lydintis mane kelionėje, kad jis at, turėtų dvi šalių susitikimus ir iškart pats matytų, kaip vyksta mūsų darbas ir taip pat jo darbas kasdien. Ir kaip sakiau, taip pat yra ir kitų pakeitimų struktūroje, kurie buvo numatyti tam, kad būtų supaprastinta galimybę reaguoti į kasdienio darbo poreikius. Bet, kaip sakiau pradžioje, ta peržiūra ir nauja organigrama galioja nuo rugsėjo mėnesio. Aš baigėsi jau atrankos procedūra, yra paskirti asmenys jau nuo rugsėjo mėnesio, nauji direktoriai jau pradėjo darbą arba greitai pradės darbą šiomis savaitėmis, taigi aš tikrai labai būčiau dėkinga, jeigu toliau galėtumėme keistis nuomonėmis apie tai, kaip visa tai yra įgyvendinama ir kaip tai veikia, kad būtų galima išsiaiškinti, ar reikia kokių tai pakoregavimų, nes tai yra gyvas organizmas ir tai yra vykstantis darbas. Taigi jūsų indėlis irgi galėtų būti labai naudingas man bandant įvertinti uh, jūsų nuomonę. Dabar dėl geografinės pusiausviros jūs žinote, kad išorės veiksmų tarnyba netaiko kvotų, tačiau geografinė pusiausvira ir taip pat lyčių pusiausvira. Čia norėčiau dar vieną pusiausvyrą paminėti, tai yra kartų pusiausvyra. Tai irgi labai svarbu, aš irgi tai labai atidžiai žvelgiu, nes pirmiausia dėl to, kad aš manau, jog tai naudinga mūsų tarnyboms Mūsų stiprybė ES yra tai, kad e, mes esame iš įvairių geografinių ir istorinių patirčių, ir žinios, suvokimai ir galimybės analizuoti situaciją, ar tai būtų kaiminėse šalyse, ar labai toli kažkur kitur pasaulyje, viskas keičiasi ir priklauso labai nuo mūsų patirties, ne tik tos geografinės patirties, bet taip pat kiekvieno Europos piliečio patirties, įskaitant ir ES personalą. Ir tai nėra silpnybė, tai stiprybė mano vertinimu, kadangi mes galime geriau daug ką suprasti ir turime priemonių. Manau, kad esame vieni tokie pasaulyje, kai turime tiek daug priemonių, kad suprastumėme pasaulio kompleksiškumą ir jeigu būtų tinkamai atspindėtos įvairios mūsų patirtys, tuomet mes galime kur kas geriau įvertinti šiandienos sudėtinga, sudėtingas, komplikuotas realijas Taigi labai svarbu, kad būtų užtikrinamas geografinis balansas ir man tai nėra vien tik tai bandymas atsižvelgti į visų valstybių narių poreikius ar norus ir kad visi jaustųsi patogiai su mūsų tarnyba. Man taip pat būdas sustiprinti mūsų tarnybą, nes tai galimybė man visiems kitiems, kurie čia dirba, teikti geresnės paslaugas ir valstybės narės Jūs klausite, kokia dabar situacija. Valstybės narės, kurios neseniai įstojo Europos Sąjungą, dabar išorės veiksmų tarnyboje turi personalo narių, kurie atitinka bendrai gyventojų skaičių. Tačiau yra įvairių variacijų. Ir čia yra keletas atvejų susijusių su konkrečiomis e, tautybėmis, kur yra dar vis problemų. Ir aš bandau tai įvertinti ir galbūt institucinė prasme tai nėra labai korektiška, bet aš esu praktikė ir aš vertinu tai ir kalbuosi su valstybėmis narėmis, kadangi labai daug kas priklauso nuo kandidatų, kurie yra siūlomi įvairioms pareigoms eiti, tiek iš to personalo, kuris jau dirba institucijose ir aš visada raginu žmonės bandyti teikti savo kandidatūras ir pastaraisiais metais aš vis naujų pareigybių siūliau buvo. Nauji konkursai ir jeigu man, pažiūrėjau, atranka nepatinka ir nėra tinkamų kandidatų, iš naujo yra siūlomos galimybės siūlyti kandidatus iš vidaus personalo, nes kuo daugiau turime kandidatų, tuo daugiau yra gali, tikimybės užtikrinti pusiausvyrą. Ir taip pat aš sprendžiu šį klausimą ir su valstybėmis narėmis, nes aš suprantu, Aš pati dirbau ministre ir kaip ministrė aš turėjau personalo vadovą iš išorės veiksmų tarnybos, aš pasirinkau ambasadorių į NATO, prie NATO, ambasadorių, kuris dirbo kaip delega, delegacijos vadovas išorės veiksmų tarnyboje. Taigi tai tiesiog rodo, kad aš visuomet raginu ministrus, ypatingai tų šalių, kurių trūksta darbo, kurių darbuotojų trūksta tarnyboje, paraginti ir nacionalinius kandidatus, kurie geri yra ir tai vertinu ne kaip galimybę atiduoti geriausius ambasadorius ar žmonės, bet kaip būdą integruoti ambasadorius į išorės veiksmų tarnybą. Ir tai reiškia, kad Aišku, dar reikia čia padirbėti ir padidinti skaičių ir užtikrinti geresnę kandidatų diferenciaciją. Aš suprantu, kad e, nedidelių diplomatinių tarnybų atveju yra sudėtingiau investuoti į kandidatūras. Aš puikiai tą suprantu, tačiau mes galime labai tikslingai čia siekti to geriau. Ir aš manau, kad darbas vyksta visai neblogai ir vėlgi tai nėra visai pradžia, nes jau vieneri metai visą tai vyksta, bet manau, kad tas darbas vyksta nuosekliai. O dėl paskutinio klausimo parašysiu, paprašysiu Adamo. Dėl USR dar buvo klausimas. Gal tada suteiksiu žodį kolegai. Thank you very much. Um, well, to take those two questions. Dėkoju. Atsakysiu į tuos du klausimus. Visų pirma, dėl OSR biudžeto E, vyriausioji galiotinė apie tai minėjo, kalbėdama apie pasiūlymus valstybėms narėms. Siūloma atsisakyti trijų USR. Tai reikštų, kad mažinamas bendrosios saugumo ir užsienio politikos biudžetas, mažinamas darbuotojų skaičius, ir atitinkamai didinam, nedidinamas administracinis tarnybos biudžetas. Su valstybėmis narėmis kalbėjomės apie šio pokyčio poveikį, apie poveikį biudžetui, kas leistų pasiekti, sutaupyti ir sumažinti dubliavimą tokiu būdu tikslingiau panaudojant turimas lėšas. E, paskui pasiaiškinsime, kaip tai atsilieps busimiems komisijos pasiūlymams ateinantiems metams. O kai dėl palaikymo platformos, tai klausimas aptarinėjimas jau senokai su valstybėmis narėmis, siekiant sukurti nuoseklesnę e, struktūrą padėsinčią atitinkamoms struktūroms logistinę, darbuotojų prasme, padedant e, spręsti problemas, kurios jiems iškyla, mm, nekuriant visko nuo nulio. Esame susitarę su valstybėmis, jos mus įgaliojo eiti šiuo keliu ir mes bandysime padėti e, ir CBCC centrinio padalinio darbuotojams ir per komisijos tarnybas kol kas e PCC yra 7 darbuotojai B1. E, ir mes orientuosimės į konkrečias platformos rytis, tokias kaip teisiniai patarimai, e, tiekimas viešiai pirkimai, administraciniai aspektai, žmogiškiai ištekliai ir kiti dalykai susijęs su samda. Taigi šiuose sritise sieksime pažangos komiteto rėmose klausimą jau esame aptarę, bet bandysime tikslingiau teikti komisijos numatytą pagalbą tikslinėse srityse. Ačiū. Ačiū, mums liko 35 minutės, 12 asmenų norėtų pasisakyti. Pirmiausia, steiksiu žodį koordinatoriams po 2 minutės, prašyčiau laikytis laiko limito, o paskui sėksime galimybę užduoti klausimus po vieną minutę. Ačiū. Ačiū. Ačiū. E, Pone Mogerinė, už tai, kad atvykote visų pirma. Dėkoju, kad e, darote tiek daug tokioje svarbioje srityje. Visi šioje salėje suprantame, koks svarbus vaidmuo tenka išorės veiksmų tarnybai. Tačiau, tačiau ne dėl to čia susirinkome šį rytą. Norėčiau užduoti vieną, vienintelį klausimą ir pateikti keletą pastabų. Kadangi mūsų komiteto vaidmuo ir prievolė reaguoti į mums pateiktą informaciją komiteto pirmininkas pateikė, parengė darbinį dokumentą, kurio statusas yra nedarbinio dokumento, statusas non-paper dokumentas. 2014 metais yra nurodytas 10 milijardų eurų skaičius. Noriu paklausti, ar jūs esate susipažinusi su šiuo dokumentu? Jeigu ne, tai prašyčiau ir rekomenduočiau tai padaryti. Jūs šioje pozicijoje esate 14,5 mėnesių, tačiau dirbate šioje srityje jau ne vienerius metus, taigi noriu paklausti, ką padarysime, kad tam, kad kai kitais metais susitiksime tokią pačią progą, mes jau turėtume detalę informaciją apie mokesčių mokėtojų lėšų panaudojimą. Tai negali būti slapta informacija. Juk, kaip jūs pati sakėte, ES piliečiai vis labiau ir labiau suinteresuoti mm, skaidrumu. Aš nepatiksl... nenoriu patikslinti duomenų. Pirmininkė, atsiprašau, labai turiu jūs nutraukti. Aš prisimu atsakomybę taip pat ir e, atsakymą taip pat e, sutrumpinsiu. E, iš to, ką pasakiau, supratote, kad siekiu, kad gauti dokumentai būtų išnagrinėti ir aš kreipiausi į savo tarnybą, kad atitinkami pareigūnai ne tik tai susipažintų su jūsų minėto dokumento turiniu, bet ir išanalizuotų jo esmę. E, tai nėra tiksliai mano atsakomybė, daugiau tai yra vicepirmininko pono Hano atsakomybė. Tačiau jau vakar esame sakę, kad esame pasiruošę dirbti kartu ir pasirūpinti, kad būtų atsižvelgta jūsų rekomendacijas. Bet svarbu, kad informacija patektų tiems asmenims, kurie yra tiesiogiai atsakingi už tam tikras rytis, taigi aš esu pasiruošusi įvertinti bet kokias jums aktualias rytis, nes iš tikrųjų labai svarbu, kad būtų tas abipusis bendradarbiavimas tarp abiejų mūsų institucijų, bet nenoriu leistis į sritį, kuri nėra tiesioginė mano atsakomybė, nors, kaip sakiau, komisijoje esu atsakinga už komisarų turinčių e, atsakomybę išorės politikos kontekste darbo koordinavimą. Ir jeigu toks poreikis bus, tai mes visi kartu e, kolegijoje susibursime ir nuspręsime panalizuoti vieną ar kitą problemą, tačiau m, už tai esu atsakinga ne aš, o komisaras Hanas, jie, jo galėjo nuspręsti. Ajala Sender, prašom. Ačiū, pirmininkė. Tiesiog norėjau pasakyti, kad per tuos mėnesius, kai jūs vadovaujate išorės veiksmų tarnybai, ji tapo tikrai veiksminga priemonė. Sprendžiate klausimus susijusius su Mienmaru, Kolumbija, Sirija, siunčiate e, rinkimų stebėjimo misijas. Daugiau tarp jūsų darbuotojų atsirado moterų ir jaunimo. Džiugu stebėti šios pokyčius. Su pono Almabro kalbėjomės pos prieš keletą mėnesių ir visi akcentuojame, kad tai yra labai svarbus Europos politikos ramstis. Išorės veiksmų tarnyba nekarta minima ir plenarinių sesijų metu, taigi džiugu, kad jūsų darbas tampa labiau orientuotas į tikslus, jūs pagrindėte savo tarnybos egzistavimo poreikį, poreikį reformuotis. Aš noriu užduoti du klausimus. Visų pirma, kalbame apie pabėgėlių krizę. Dažnai visuomenė mano, kad trūksta išteklių E, reaguoti į šią krizę. Ponas Brokas ganėtinai pesimistiškai kalbėjo apie tai, kad valstybės narės nesilaiko įsipareigojimų šioje srityje. Dažnai abejojama tuo, ar sugebėsime čia Europoje priimti pabėgėlius. E, labiau nutolusiose teritorijose ar kaiminėse valstybėse uh, reikia tam tikrų filtrų, mm, tam tikrų buferių, kad būtų galima sustabdyti pabėgėlius rautus arba galbūt humanitarinės pagalbos jau ten. O kitas dalykas, kaip įvertintumėte skaičiai savo sektorių? Na, trumpai atsakyti bus sunku. Išorės veiksmų tarnyba nebuvo sukurta tam, kad būtų uh, gal, kad vien tik tai reaguotų į migrantų, migracijos krizę ar pabėgėlių krizę. Taigi šią prasme labai svarbu koordinuoti darbą, integruoti įvairių komisijos tarnybų darbą, apjungiant vidinės ir išorinės priemonės. Tai yra išbandymas šioms priemonėms. Jeigu nuo pat pradžių komisija nebūtų taip koordinavusi savo veiksmų ir priemonių, mes nebūtume galėję, pavyzdžiui, parengti migracijos darbo atvarkės. Aš pati, vicepirmininkas Timemers ir um, dar vienas komisaras pasirašėme e, šį svarbų dokumentą apie a, vidaus a, priemonės, vidaus politikos priemonės nekalbėsiu, bet šiame migracijos pakte yra nemažai išorės priemonių, kurios yra ir trumpalaikės, kurias jūs minite, ir ilgalaikės, kurios bus labai svarbios ateityje, kad būtų galima užbėgti už akių busimoms e, migracijos ir pabėgėlių krizėms. Būtent tokiu pagrindu dirbame, įgyvendinami tvaraus vystimosi tikslus, klimato kaitos darbo atvarkę, nes po Paryžiaus aukščiausio lygio susitikimo turime daug rekomendacijų, kurių pagrindų turime dirbti, tačiau esama ir netidėliotino kasdienio darbo, pavyzdžiui, Jordanijos, Libano, Turkijos atžvilgių. Ir šiuo atveju svarbiausia teikti pagalbą šioms valstybėms, užtikrinant pabėgėlių prieimimą ir apsaugą tose valstybėse. Mes esame um, pagal sumas didžiausia donorė pasaulyje. E, šiuo atveju, kaip sakiau, labai daug ko padedame E, Libijai ir Jordanijai, dėl Turkijos nesiplėsiu, bet Londone vasario mėnesį bus e, labai stambi konferencija, kuri bus ir skirta būtent pagalbai donoristės pagrindų. Taigi esame ne tik mokėtojai, kaip jau sakiau, esame pirmaujantis donorai, tačiau siekiame padėti valstybėms atsilaikyti Pavyzdžiui, Jordanijai padedame pritraukti investicijas, kad atsirastų daugiau darbo vietų ir, aišku, iš to tik laimėtų vietos bendruomenės ir pabėgėliai kuriems atsivertų papildomos galimybės. Afganistanas. Dirbame dvišalių pagrindų su Afganistanu, dirbame su Pakistanu, siekdami užtikrinti stabilumą ir saugumą regione. Aišku, tai yra ilgalaikė perspektyva, tačiau deramės dėl redmisijos sąlygų ir taip toliau. Afrikos valstybės. Kartais jas pamirštame. Dažnai orientuojamės į e, rytinį pabėgėlių maršrutą, tačiau Afrika buvo ir bus ir ji išlieka pagrindiniu migrantų šaltiniu, pagrindiniu migrantų maršrutu. Pats žemynas turėtų būti vertinamas ne tik tai kaip migrantų srautų e, priežastis ir šaltinis, bet ir kaip žemynas, kuriame vidinė migracija yra ypatingai didelė, bet dažnai to žiniasklaidoje neišgirsime. Taigi vėlgi čia reikėtų daug dėmesio skirti humanitariniai pagalbai ir vystomai pagalbai su jūsų kolegomis, su Linda apie tai nekartą diskutavome, tačiau reikia įvertinti paties žemynų saugumo poreikius ir skatinti projektus, kurie užtikrintų ne tik tai saugumo pareigūnų mokymus, bet ir jų a, išlaikymą, i, e, ypač Sahelio regione, i, atsižvelgiant į pačios Afrikos poreikius. Be kito ko svarbu užtikrinti ir investicijas, kad būtų galima didinti darbo vietas, e, skatinti ekonomikos augimą. Praeitą savaitę e, įvertiname, kad e, Etijopijos piliečių ES yra 3500 ir kad e, jiems reikia pritaikyti readmisijos režimą kartu su programomis, kurios būtų labai tikslinės ir orientuotos į migrantų gražinimą, kad vietos bendruomenės galėtų prisidėti prie jų reintegracijos. Aš um, stebėjau Etijopijoje vienos programos įgyvendinimą, tokios programos ir skirtos grįžtančiųjų integravimui į bendruomenės. Deja, kol kas ne visos tos programos buvo su jų, susijėtos su asmenų iš, gražinimų iš Europos. Ta programa, kurią aš stebėjau, buvo skirta iš Saudio Arabijos grįžusių asmenų integravimui. Bet e, Etijopijos institucijoms būtų aktualu uh, dirbti su bendrijos institucijomis migracijos valdymo srityje. Aišku, galbūt tai nėra tiesiogiai susiję su biudžetu, bet e, kadangi tai yra susiję su žmogaus teisėmis ir teisės viršenybė, tai aktualu Europos parlamentui ir nacionaliniams parlamentams. Taigi, tokie projektai yra neatsiejama mūsų diskusijų dalis. Aš labai atsiprašau, kad taip ilgai atsakinėjau iš šį klausimą, tačiau jis yra aktuolus. Uh, Peralų vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Morgerinė, dėkoju Jums. Labai didžiuojuosi, kad esu, na, pusiau italė. Ir didžiuojuosi dėl to, kad Jūs atstovaujate ir, ir bandote pasiekti lyčių ir kartų pusiausvyrą savo institucijoje. Dėkoju už Jūsų pasisakymą. Aš manau, kad mes dažniau turime su Jumis padiskutuoti nes daugiau tokių reikia mums susitikimų, nes jūs puikiai suprantate, kokį vaidmenį vaidina biudžeto kontrolės komitetas ir jūs pateikėte veiksmų linijas ir aiškiai suprantate, kodėl reikalingos biudžeto priemonės. Jūs esate teisi. Žiniasklaida ES piliečiai vis labiau domisi ES biudžeto klausimais. Ir aš kaip biudžeto, Europos komisijos biudžeto vykdymo pranešimo autorė norėčiau konkretesnių e, klausimų pateikti. Ankstesnis klausimas su Georgieva vyko pirmadienį, taigi biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra eina į pabaigą ir aš turiu keletą tokių bendro pobūdžio, bet svarbių klausimų. Aš norėčiau jūsų paklausti, paprašyti jūsų, pristatyti jūsų nuomonę apie ES biudžeto veiklą ir rezultatus ir sukurtą pridėtinę vertę, nes man atrodo to trūksta metinėje ataskaitoje ir galbūt galėtumėte pateikti konkrečių pavyzdžių, kai veiklos rezultatai ir ES biudžeto pridėtinė vertė gali aiškiai virsti konkrečiais pavyzdžiais. Kitas klausimas Kokių žingsnių jūsų manimų reikia imtis, kad ES išorės paramos poveikis būtų didesnis ir konkrečiai, kalbant apie paramą, kuri yra teikiama ES delegacijų trečiose šalyse, tam, kad poveikis būtų didesnis ir kad tas poveikis būtų matomesnis ES piliečiams. Dėkoju už e, tai, kad atvykote. Ačiū labai trumpai, nes abu jūsų klausimai labiau gal tiktų kolegoms, ypatingai komisarą Mimica, kalbant apie pagalbą, vystomąją pagalbą bendrai. Tačiau vienas, dėl vieno klausimo norėčiau pakomentuoti ir vicepirmininkė Georgieva, aš įsivaizduoju, irgi pateikė pamatinės informacijos. Daugiau tai yra tie klausimai, kurie, apie kuriuos mes kalbame ir komisijoje, bet tai nėra mano institucijos atsakomybė, tai aš nenorėčiau gilintis į tai, nes tai, kalbame apie išorės veiksmų tarnybos biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Bet vieną dalyką norėčiau pakomentuoti, kaip komisijos vicepirmininkė, mums reikia šiais metais daugiau skirti dėmesio mūsų pagalbos matomumui, tiek kalbant apie humanitarinę pagalbą, tiek apie vystomojo bendradarbiavimo pagalbą. Būtent e, kaip naudojame tas priemonės situacijose, kur humanitarinė pagalba, vystome bendravimo pagalba tampa vis labiau susiję, ar Libanas, ar Jordanija, ar Nigeris. Net sunku pasakyti, kas yra humanitarinė pagalba, kas yra vystomasis bendradarbiavimas, nes realiai, žvelgiant į faktus ir tai, kad situacija yra konfliktinė ar krizinė, po, po, po krizinė situacija. Tie du, tos dvi sritys labai glaudžiai persikloja. Taigi čia yra svarbus politiniai klausimai, kuriuos turime aptarti ir aš manau, kad šio komiteto indėlis bus labai svarbus ir šią prasme. Būtent kaip pasirūpinti, kad humanitarnė pagalba ir vystoma bendradarbiavimo pagalba būtų gerai koordinuojamos tarpusavyje, atsižvelgiant į realijas. Kaip tikriausiai žinote, Gutierėš vyriausias įsigaliotinis jungtinių tautų, einant į pabaigą jo mandatui praeitais metais, pasakė, kad turime biudžetą nuo vystomojo bendradarbiavimo perkelti daugiau į humanitarnę pagalbą. Nežinau, ar tai yra tinkama perspektyva, mes, bet mes turime užduoti klausimą, kas yra humanitarnė pagalba, kas vystomasis bendradarbiavimas ir kad tie du dalykai būtų geriau suderinti ir kad būtų lankstesni ir vicepirmininkė Georgieva be jokios abejonės matyt irgi tai pakomentuos. Šiais metais, tarkim, komisijos biudžete išnaudojame visą turimą lankstumo mechanizmą, kad įgyvendintumėme politinius prioritetus, kad susitvarkytume su pabėgėlių krize, tai turime rimtai apie tai pagalvoti. Ir kitas dalykas - matomumas. Kaip padaryti, kad vystomasis bendarbiavimas humanitarnė pagalba būtų labiau matomi. Nes kur benuvyktumėme, matome daug dalykų, kuriuos finansuojame, puikių dalykų, nebūtinai jie yra suprantami kaip Europos pagalba ir turime surasti būdų, kaip pagerinti tą matomumą, nes mes su komisaru Han Stelenydės ir Mimica dirbame e, šiuo klausimu ir tikiuosi, kad galiausiai pateiksime neblogų pasiūlymų. Jeigu turite pasiūlymų, prašau. Grüße herzlich den Berichterstatter aus dem AFET für die Entlastung. Aš e, norėčiau pasveikinti AFIT komiteto pranešėjų. Kalbant apie AFETą ir biudžeto patvirtinimą, tai norėčiau padėkoti už visus e, patiktus komentarus. Džiaugiuosi, kad e, klaidų sumažėjo išorės veiksmų tarnybos veiksmuose. Pranešimas, kurį parengė Inga Greslė atkreipė mano dėmesį į delegacijų veiklą. Tai yra vidaus valdymo priemonės. Tose dokumentuose, kuriuos išnagrinėjom, iš principo nerandam informacijos apie viso projekto patikimumą užtikrinimą Taip sakant, mes nesakom, kad projekto tikslai nebus e, pasiekti, bet e, kyla klausimas dėl projektų įgyvendinimo laipsnio, todėl e, ir kyla tam tikrų abejonių ir aš suprantu, kad yra tam tikra rizika. tai, ką darė Inga Greslė, buvo tam tikras skambinimas pavojaus varpais. Tačiau aš sakyčiau, kad kol kas iš anksto negalime teikti, kad bus fiasko. Tai aš, aš taip neinterpretuočiau. Todėl aš sakyčiau, kad tai, kad atkreipiame dėmesį į galimus pavojaus signalus, yra vienas dalykas, tačiau negalime teikti, jog pinigai yra švaistomi. Aš nieko neturiu ką pridurti, visiškai sutinku su tuo, ką jūs sakote. Dabar, dabar žodis e, frakcijų atstovams. Euh, Panas Parnio, dėkoju. Aš pritariu jūsų susirūpinimui dėl Saharos jūs dirbate daugiau nei metus laiko ir e, kalbate apie bendrą valią sutaikyti Alžyrą su Maroku. Tame Saharos kontekste ir visų šitų veiksmų kontekste čia kalba sukasi ne tik tai apie jūsų susirūpinimą, bet apie visų susirūpinimą dėl e, terorizmo. Prisiminkime, kas e, vyko šį savaitgalį Vagadugų. Morabitun teroristinė grupuotė padarė išpolių ir žinome, kokia yra padėtis ne tik tai Sahelija, bet apskritai visame Saharos e, e, regione. Todėl 13 e, metų biudžeto patvirtinime yra minima Tinduk stovykla ir galbūt būtų įmanoma dabar iš naujo įvertinti šią stovyklą ir kai kurias kitas e, stovyklas, nes čia kalba sukasi apie tūkstančius e, žmonių, todėl galbūt galėtume su jūsų pagalba įti tą linkmę. Basko, velice si vážím nejdřív vaší práce, ale musíme být. Dėkoju. Aš labai žaviuosi jūsų atliekamiu darbu, tačiau kalbėkime konkrečiai. Aš kalbėsiu labai trumpai ir kalbėsiu labai atvirai. Nepriimkite asmeniškai to, ką aš pasakysiu. Visų pirma, aš e, jau audito rūmų ataskaitą ir turiu keletą konkrečių klausimų. Visų pirma, e, tikslai ir užduotis nėra pakankamai tiksliai e, suformuluoti, dėl to galima išsakyti daug kritikos. Būdamas komandiruotėje susitikau su jūsų darbuotojais ir konstatavau, kad jie negina Europos vertybių, visiškai negina jų ir jų, jų, jų darbas man netrodė aiškiai apibrėžtas apskritai. Antras dalykas. Komat priimate į darbą, kodėl reikia tiek daug pokalbių? Trečias dalykas, labai daug senyvo amžiaus aukšto lygio e, vadovų. Kodėl jų tiek reikia? Švės. Komisijos narė dėl atitikties. Aš norėčiau administracinius pokyčius paminėti ir labai džiaugiuosi, kad siekite sus, supaprastinimo, bet aš norėčiau kokybės ir veiksmingumo klausimą paliesi, kalbant apie išlaidas. Jūsų pats darbas yra sunkiai, labai sunkiai vertintinas, bet labai svarbu, kad jį atliktumėte. Aš prisimenu, ką jūs sakėte apie kitus departamentus komisijoje, bet aš norėčiau, kad jūs pasidalintumėte savo mintimis apie tai, kaip jūs vertinate jūsų departamento atliekamo darbo pridėtinę vertę. Gal galėtumėte pateikti pavyzdžių, ar užsibrėžėte tikslus, rodiklius, veiklos rodiklius, kaip jūs vertinate tą pridėtinę vertę. Toliau Pirinskis. Ačiū. Du trumpi klausimai. Vienas yra susijęs su tuo, kas buvo ką tik pasakyta. Kaip jų realiai vertinami ištekliai, kurie yra panaudojami ir pasiekti galutiniai rezultatai. Čia jūs minėjote prezidento Obamos kitų parašytus laiškus, Tai aišku, geros valios aktai, ver, ver, įvertinimo tokie laiškai. Bet kaip jūs e, atliekate nuose, nuoseklų vertinimą, turint omenyje atliekamą darbą ir saugumą, kuris yra užtikrinamas. Ir taip pat, ar jūs integruojate ir Europos investicinio banko veiklą, nes matau, kad jis vis labiau įsitraukia į išorės veiksmų sritį, daugiau nei 10 procentų, kas buvo likščioliai. Pirmininkė, aš ir pati užsirašiau klausimai. Aš taip pat e, e, noriu pasisakyti šito klausimo. Aišku, kad ambasadorių pranešimas ir būtent juo remiasi šis e, dokumentas e, yra rimtas e, dalykas, negalima į jį neatsižvelgti. Aš nemanau, kad delegacijų vadovai, kurie turi dviejopas pareigas, yra neatsakingi už tai. Aš manau, kad jie labai svarbus jūsų darbui. Tačiau mes e, matome, jog yra labai daug įvairių programų, dalinių programų. Galbūt reikėtų visą tai peržiūrėti. Matome, kad problemų kyla daug. Marokas, Alžyras, Haitis, 900, 900 milijonų nepakanka. Turime tai nagrinėti detaliai. Dabar žodis jums atsakymams. Uh, sure, uh... Dėkoju. Be jokios abejonės. Uh kai sakiau, kad visiškai pritariu tam, ką sakė ponas Preda. Taip yra dėl to, kad aš manau, kad tai yra būdas pagerinti mūsų pajėgumus ir galimybės išsiaiškinti situaciją, nes tik tokiu būdu galima siekti pažangos. Ir aš pati asmeniškai esu suinteresuota gerinimu, skaidrumu, remiantis vertinimu, neužbėgant įvykiams už akių, turint omenyje, kad yra iš ankstinių iš ankstinio perspėjimo mechanizmas, e, kuris leidžia reaguoti greitai ir pakoreguoti veiksmus, imtis atitinkamų priemonių, kad projektai būtų vystomi tinkama linkme. Bet jūs puikiai suprantate, kad projektai yra vykdomi iš Europos komisijos biudžeto lėšų ir atsiskaitoma yra atsakingiams komisarams. Ir čia yra institucinės pagarbos klausimas, tai jūs e, tikriausiai suprantate, kad politinių lygmenių aš aišku tuo domiuosi ir e, prisimu tą atsakomybę kartu su delegacijų vadovais, bet pagrindinis indėlis vertinant tai, kuo galima atviriau ir skaidriau, kad būtų galima patobulinti Ir kita vertus, aš turiu gerbti formalius institucinius kolegų įsipareigojimus. Tai irgi yra labai svarbu ir tai yra svarbus e, garantas ir šiam komitetui. Dabar kiti klausimai. Kodėl, kodėl tiek daug pokalbių su personalo nariais vyksta, samdant? Tai buvo pirmas klausimas užduotas, kai tik pradėjau darbą. Taip, personalas. procedūra yra labai ilga ir labai sudėtinga. Ir komisiją sudaro įvairių institucijų atstovai. Taigi mes pradedame nuo, paprastai nuo 56 kandidatų, tarkim, ir turime išrinkti vieną. Tai aišku, tai yra galimybė atrinkti žmogų, man nedalyvaujant pokalbiuose su 56 kandidatais. Nė vienas žmogus nesugebėtų tiek apklausti kandidatų man, kuri be kita ko turi ir kitų darbų. Bet tai yra taip pat galimybė pasirūpinti, kad įvairios institucijos irgi galėtų tame dalyvauti, tarti savo žodį ir įvertinti iš savo kompetencijos perspektyvos tą kandidatą turint omenyje, kad turės būti atskaitingi tie kandidatai toms institucijoms, nes kalbame apie labai kompleksinės užduotis, kurias, kurios teks tiems kandidatams, kaip mes ką tik kalbėjome. Taigi tai yra labai svarbu, ypatingai kalbant apie delegacijų vadovus, būtent, kad jie būtų kompetentingi, patyrę, turėtų žinių apie įvairius mechanizmus, įvairius vadybinius įgūdžius ir panašiai. Tačiau vėlgi aš pakartosiu tai, ką sakiau, man labai svarbu, kad ne tik geri kandidatai, bet tas geriausias kandidatas tai pozicijai būtų parinktas, nes tobulas delegacijos vadovas gali būti tobulas vienoje vietoje, bet ne kitoje vietoje. Taigi tai nėra vien tik tai techninis vertinimas, tai yra ir na, ne politinis vertinimas galbūt, nes e, dėl to kils klausimas čia, kaip politinis paskirimas atrodys, bet tai turi būti politiškai įvertin, įvertinama, ar tas profilis tinka geriausiai tam darbui, kuris yra reikalingas toje konkrečioje vietoje, toje konkrečioje pozicijoje, ypač turintuomenė delegacijas, kurios veikia tikrai sudėtingose srityse ir vietose. Dėl vyriausių valdybininkų amžiaus aš norėčiau juos apginti, nes pirmiausia, manau, kad vyriausi vadybininkai, vyriausia grandis, aukščiausia grandis, e, e, na, iš latinų kalbos tai jau reiškia seni, pats žodis reiškia sinė, seni, bet e, šalia to, aišku, į aukščiausias pareigas turi patekti žmonės turintys patirties. Kita vertus, aš, kaip sakiau, bandau diferencijuoti, kiek įmanoma atsižvelgiu į, į įvairią patirtį, ne tik lytį, geografinę, e, geografinį aspektą, bet ir kartų aspektą, nes aš manau, kad mums reikia to mišinio visais lygmenimis, ne tik aukščiausių lygmenių, bet ir įvairiose kitose pozicijose, nes turime puikių žmonių įvairiuose lygmenyse, visuose tarnybos lygmenyse e, padalinių vadovų, referentų ir panašiai. Ir mums reikia pripažinti tą puikų jų atliekamą darbą nepriklausomai nuo jų amžiaus. Aš turiu uh, Galėsime pasikalbėti gal <laughs> po to. Kalbėtas be mikrofono. Aš išgėdau tik apie amžių, bet nauja, su, nu, nu, su naujomis atrankos procedūromis, kaip sakiau, trys moterys iš septynių ir taip pat geografinis atstovavimas yra kur kas įvairesnis labiau diferencijuotas nei buvo anksčiau. Taip pat vertinant įvairias tautybės, ne tik geografinė prasme, bet ir tai, kad visos šalys, įvairūs regionai ir šalių dydis, ne, nemėgstu taip kalbėti, bet ir atsižvelgiama yra į šalių dydį ir mums nebūtinai pačios didžiausios šalys turi būti atstovaujamos daugiausiai. Toliau pridėtinė vertė, kaip mes įvertiname tą pridėtinę vertę. Yra vidinės procedūros vidiniam vertinimui ir Patrikas Childas galės gal daugiau apie tai papasakoti. Ir be jokios abejonės mes su tais nariais, kuriems tai yra įdomu, galime pasidalinti savo vidiniais vertinimo metodais ir personalo vertinimu. Aš, mano as, asmeninis vertinimas yra pirmiausia teikti orientyrus ir uh, gauti informacijos ir reakcijos iš asmenų, kurie tarnyboje yra atsakingi už valdymą, žmogiškųjų išteklių valdymą. Kad, e, ir taip pat aš tiesiogiai bendrauju su profsąjungomis e, mano tarnyboje, kad gaučiau informacijos iš jų apie darbo metodus, apie problemas, su kuriomis susiduria personalas mano tarnyboje. Kaip jas išspręsti ir kad bendrai suprasčiau, ar yra pakankamai motivacijos ir to nusavybės jausmo personalo narių tarpe. Bet mes turime tikrai atvirus vertinimo kanalus ir mes galime labai detaliai su jumis pasidalinti raštu, jeigu norite apie tai. Bet mano asmeninis vertinimas nėra kažkoks didžiulis mokslas. Tiesiog aš pati bandau pajausti, kaip veikia tas mechanizmas ir kai aš tiesiogiai dirbu su žmonėmis vietoje, ar tai būtų už ES ribų, ar mūsų institucijoje Briselėje, aš galiu pateikti daug pavyzdžių. Galiu pateikti pavyzdį, karinė operacija, pavyzdžiui, kuri vyksta Viduržėmio jūroje, kur aš mačiau, kad per keletą savaičių mūsų tarnyboms pavyko sukurti kažką tikrai svarbaus, tai buvo sudėtinga, e, užmėgsti tinkamus ryšius su valstybėmis narėmis ir su partneriais e, kitoje viduržėmio jūros e, pusėje, su jungtinėmis tautomis ir surenkti karinę operaciją, labai sudėtingą karinę operaciją, kuri iškart pradėjo darbą nuo pirmos dienos, per 30 dienų viskas buvo padaryta ir man tai buvo puikus vertinimas, rodantis, kad mūsų pajėgumai yra dideli. Kitas vertinimas ne tik, aišku, ten laiškas ar telefonos skambutis iš Obamos, įvertinantis mūsų personalo darbą, bet tik dėrybose ir techninės to žinios, techninis atliktas darbas, bet ir tai, kad mažai žmonių gal žino, kad tas garsus susitarimas su Iranu, pat brandolinis susitarimas su Iranu, daugiau nei šimtas puslapių, kurie buvo parengta Liepos mėnesį, viskas buvo parašyta mūsų personalo narių. Tai reiškia, kad be jokios abejonės mes galime įvertinti jų pajėgumus, kurie mano vertinimu yra įspūdingi. Ir aš galiu toliau pavyzdžių pateikti. Tokie yra mano asmeniai vertinimai. Ne visuomet tai yra tokie vertinimai, kai aš sakau, kad šimtų procentų viskas veikia, kartais aš e, keliauju, žiūriu, kaip žmonės ir pasakau, kažką reikia tobulinti, bet bendras mano vertinimas iš to kasdienio darbo ir iš turimų rezultatų yra ties, iš tiesų įspūdingas. Ir aš norėčiau pasakyti, kad kokybė, pasiaukojimas darbuotojų tiek čia Briuselėje, tiek kitur pasaulyje yra tai, kas man padaro įspūdį ir kas padarytų įspūdį nacional, nacionalinių valstybių diplomatijos rateliams. Taip, dabar tie kontaktai vyksta. Mes bandome išsiaiškinti, kaip galime dirbti uh, kartu gyvenant išorės projektus, derinant prioritetus ir diplomatinį darbą. Taip, tai aišku ženklas, kad mes jau tą darbą vykdome. Taigi norėčiau Jums labai padėkoti. Dar klausimas apie Maroką buvo. Taip, pirmasis klausimas. Tas klausimas, kuris e, yra delikatus nes tai nėra vien tik tai biudžeto klausimas, tai daugiau galbūt yra afetui skiriamas klausimas, ar politinis klausimas. Taigi, galbūt leisite man galbūt pakomentuoti šį klausimą afete ar plenarnėme posėdė, nes čia ne biudžeto klausimas. Taip, tai šiek tiek yra susijęs su biudžetu, aš žinau, kad praeitais metais jūs apie tai kalbėjotės toje pačioje situacijoje kontekste, tačiau uh, reiks surašyti žmonės stovyklose, kad geriau žinotume, kiek, žinotumėme, kiek jų yra. Čia nėra vien tik tai humanitarnis klausimas, biudžeto klausimas, bet ir politinis klausimas. Bet, aišku, tą padaryti bus labai sudėtinga. Dėkoju. Dar yra penki kolegos norintys užduoti klausimą, bet jūs jau turite išvykti. Tai galbūt e, pranešėjų dabar dar žodį, o po to raštu galbūt galima atsakyti tada į tuos klausimus. Čia neskis labai trumpai. Dziękuję. Pani Švinčiansa, e, bardzo krótko. Labai ačiū pirmininkė. Kalbėsiu labai trumpai. Labai džiugu, jog įvyko toks pasikeitimas su ponė Mogherini, su vyriausiaja įgaliotinė. Esu įsitikinęs, kad mūsų diskusija buvo labai reikšminga. Norėčiau padėkoti išorės veiksmų tarnybai už darbą. Labai atsiprašau, kad mano balsas taip gergžė šiandieną. Ačiū labai. Ačiū Jums, linkiu visokiojo pasiekmės. We will, we will do another, we will uh, put the questions in writing to your services, and whoever has, requested, has other questions, please, we will set a deadline that you send us the questions. Thanks a lot. Thank you very, Thank you very much. I see you. Ja, wir fahren fort in der Tagesordnung. O dabar tęskime darbo atvarkės nagrinėjimą. Ir norėčiau Kitas darbo tvarkės. E, pasveikinti kitą auditorumų specialioje ataskaita dėl e, energijos tiekimo energetikos vidaus rinkai. Brian Eits yra pranešėjas šito klausimu, ponas Wen, auditorumų narys yra atsakingas už šią ataskaitą. Matau, kad e, prigeso šviesos salėje. Kolegos, turime tęsti darbą, nes paskui koordinatorių posėdis. Ponas Uen. Ačiū, ponė pirmininkė, pranešėjau komiteto nariai, dėkoju už galimybę pristatyti šią ataskaitą audito rūmų vardu. Iki must mūsų e, padalinio vadovas ir Gary Roberts iš e, mano kabineto vadovas irgi padės man pateikti šį pristatymą ekrane. Uh, Dėkoju kolegoms prisidėjus rengiant šią ataskaitą. Pirmiausia, norėčiau Jūs informuoti, kad mane pakvietė pristatyti šią auditorumo ataskaitą ITRE komitetų Europos parlamente. Tiksliau tą darysiu kitą savaitę, ketvirtadienį, sausio 28 dieną, taigi laukiu ir tos progos. 3,7 milijardo eurų buvo skirta iš ES biudžeto energetikos infrastruktūrai nuo 7 iki 13 metų. Ir dar 7,4 milijardo yra numatyta skirti 14-22 metais. Energijos saugumo tiekimas yra labai svarbu Europai, esant labai nestabiliai situacijai ir tam tikslui turime sukurti vidaus energetikos rinką ir dalintis turimą energiją efektyviau. ES energijos vidaus rinka yra reguliacinis infrastruktūrinis darinys, kuris leis laisvai judėti priekybai e, dujoms ir, ener ir elektros energijai visoje Europoje. Tai Teisėkuros paketas, trečiasis energetikos paketas buvo patvirtintas 2009 metais, o 2011 taryba pareiškė, kad vidaus energetikos rinka turi būti užbaigta kurti iki 2014 metų. Mūsų audite bandėme išsiaiškinti, ar energijos vidaus rinkos politikos priemonių gyvendinimas ES išlaidos energetikos infrastruktūros tikslais realiai užtikrino veiksmingai energijos tiekimo saugumą. Mes politikos priemonės ir finansavimą vertinome 2007 metų, atlikome studijas keturiose ES regionuose remiantis Estija, Lietuva ir Švedija. Tai yra Baltijos energijos rinkos sujungimo planas ir taip pat kitose strityse palei Bulgariją, Lenkiją ir Ispaniją. Aš asmeniškai lankiausi Estijoje ir Estlink projektą vertinau, tai yra puikus ES išlaidų panaudojimo pavyzdys. Taip pat Lietuvoje ir Bulgarijoje lankiausi mūsų studijos susijusios su 15 konkrečių bendrafinansavimo projektų pavyzdžiais. Ir audite mes daugiau dėmesio skiriame elektros tinklų perdavimui ir dujo, dujotiekiams, taip pat saugojimui, suskystintas e, gamtinės dujas, gamtinių dujų termina, terminalais. Taigi išvados yra štai kokios. Pirmiausia, ES tikslas sukurti vidaus energijos rinką iki 2014 metų nebuvo pasiektas. Problemų išlieka ES teisinio teisės aktų įgyvenimo srityje, energijos reguliavimo institucijos ne visuomet yra priklausomos ir ne visuomet turi įgaliojimų ir išteklių tinkamai atlikti savo darbą. Egzistuoja skirtumų tarp to, kaip valstybės narės tvarko savo energijos rinkas ir dėl to tai stabdo vidaus energijos rinkos kūrimą. Pavyzdžiui, tinklų kodo, kodavimo procesas ir techninės taisyklės dėl energijos rinko, rinkų funkcionavimo, saveikumo. Tas procesas labai lietai vyksta ir taip pat šiek tiek pažangos yra pasiekta bandant vietos nacionalinės ir regioninės rinkas apjungti. Bet vis tiek dar teks daug ką padaryti. Taip pat e, didmeninės energijos kainos valstybėse narėse irgi dar nėra suderintos. Toliau energijos infrastruktūra Europoje kol kas nėra sukurta, kad rinkos būtų visapusiškai integruotos, infrastruktūra bet kurioje valstybėje narėje gali turėti įtakos energijos rautams kitoje šalyje ir kiekviena valstybė turėtų būti pasirengusi būti tranzitinė šalimi, tačiau kai, kurie, kai kurios jungtys neveikia tinkamai dėl to, kad yra pajėgumo apribojimų svarbiose potencialiuose tranzito šalyse, tokiuose kaip Prancūzija arba Lenkija. Nėra bendro bendro ES poreikių vertinimo, kad būtų galima aiškiai nustatyti prioritetus investicijų į energetikos projektus vertinimą, taip pat reikalingas tarp valstybinis bendradarbiavimas tarp kaimininių valstybių narių, tačiau kai kurios dabar veikiančios infrastruktūros nėra naudojamos visapusiškai. Trečias dalykas - finansinė ES biudžeto parama tik iš dalies prisidėjo prie vidaus energijos rinko, rinkos e, kūrimo ir ES turi kelis finansavimo instrumentus tokiems projektams e, finansuoti, tačiau vidaus energijos rinka nėra pirminis tikslas ir pagrindinė finansavimo programa ES energijos atgaivinimo programa nepasiekė pirminių tikslų užtikrinti ekonominį augimą per trumpą laikotarpį. Taigi, kalbant apie rekomendacijas, aš tiesiog norėčiau akcentuoti kelis svarbius dalykus, kurie taip pat nušviesti ir mūsų ataskaitoje ir kurie pristatomi skaidrėse. Pirmiausia, komisija turėtų užbaigti savo įgyvendinimo vertinimą valstybės narėse, kiek jom pavyko įgyvendinti trečiąjį energijos paketą ir pritaikyti pažeidimų procedūras iki 16 metų pabaigos, tai yra šių metų pabaigos. Antras dalykas. Valstybės narės turėtų pasirūpinti, kad jų nacionalinės reguliavimo institucijos būtų visapusiškai nepriklausomos, turėtų pakankamai išteklių ir nesusidurtų su apriepties apribojimais. Trečias dalykas - komisija turėtų skatinti plačius priekybos mechanizmų elementus. Ketvirtas dalykas - komisija turėtų paspartinti elektros tinklų kodų tvirtinimo procedūrą iki 15 metų pabaigos. Jau tas nepasiekta. Penktas. Elektros energijos prasme komisija turėtų pasvarsyti galimybę sukurti elektros energijos jungčių tikslus remiantis rinkos e, poreikiais, o ne vien tik tai pajėgumais, o dėl dujų reiktų iš naujo perverti dujų tikslų modelį ir apibrėžti poreikius ir išsiaiškinti, ar yra alternatyvų e, dujotiekiams. Pavyzdžiui, strategiškai dislokuojami suskistintų gamtinių dujų terminalai, kurie galėtų aptarnauti kelias rinkas. Toliau komisija turi numatyti energijos infrastruktūros elementus, kuriais nėra nau, visapusiškai naudojamasi ir su valstybėmis narėmis kartu pasirūpinti, kad jais būtų naudojamis, naudojamis vidaus energijos rinkos tikslais. Septinta rekomendacija komisija turėtų parengti išsamų ES poreikių vertinimą infrastruktūros prasme, įskaitant ir pajėgumus energijos rinkos sėtyse, kad būtų poreikių, poreikiai įvertinami atitinkamai, pavyzdžiui, atsar e ir panašiai, ir taip pat dujų poreikiai kad būtų įvertinami. Ir galiausiai komisija turėtų pateikti pasiūlymus dėl to, kaip sprendimai uh, atrenkant e, energetikos infrastruktūros projektus finansavimui būtų susiję su sąlygomis dėl tinkamo energijos rinkos funkcionavimo valstybėse narėse. Mes džiaugiamės, kad komisija pritarė daugumai mūsų rekomendacijų, bet mes pažymime, kad jie nepritarė paskutiniai mūsų rekomendacijai susijusiai su projektų finansavimo sąlygomis. Dėkoju. Ir dabar mielai atsakysiu klausimus. Vielen Dank für diesen interessanten und wichtigen Bericht. Dėkuoju už um, šį pranešimą. Jis yra labai svarbus mums. Mūsų pranešėjas yra Brian Hayes. Rodys jam. Labai ačiū, gerbiama pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti poną Oviną ir jo komandą iš auditorumų, dėkoju už pranešimą mūsų komitetui, dėkoju už ataskaitą. Manau, kad e, ji yra labai labai svarbi. Orientuojantis į paskutinį pono vieno iškeltą klausimą dėl sąlygų, dėl išlaidų susijimo su tomis valstybėmis, kur yra noras ir gebėjimas veikti energijos rinkos, e, e, energijos um, sąjungos rėmose. Manau, kad tai yra esminė prielaida, juk komisija turi e, oficialiai reaguoti į šią kritiką. Iš audito pozicijų žiūrint, kas yra mūsų komitetui, yra svarbiausia tai mes negalime sauliaisti e, panaudoti lėšų tose valstybėse, kur nėra gebėjimų. Bet lygiai taip pat negalime leisti naudoti lėšų ten, kur nėra politinės valios noro. Taigi ši komisija, kuriai vadovauja pirmininkas Junkeris, e, yra orientuota į energetikos rinką, į energetikos sąjungą ir jos plėtojimą. Taigi čia aš visiškai pritarčiau komisijai, mums svarbu eiti energijos sąjungos e, galutinio sukūrimo keliu. Kol kas to nepadaryta, kadangi trūksta įsipareigojimų um, energijos rytyje susijimo su konkrečiu finansavimu. Be šio ryšio nebus galima baigti kurti energijos rinkos. Aš manau, kad mes galėsime uh, E, pasiekti pažangos šioje srityje ir kaip e, ponas Ovenas sako, kitoje finansinėje, tiksliau ankstesnėje finansinėje perspektyvoje nuo 7 iki 2014 metų išlaidos buvo 3,7 milijardo, dabar jau kalbame apie 7,4 milijardo eurų tai yra ženkliai didesnė suma, dvi, daugiau nei dviguba suma skirta infrastruktūrai. Taigi šis auditorumų atliktas auditas yra labai savalaikis, labai aiškiai um, mus pozicionuoja energetikos žemėlapyje, bet parodo tai, ko nepasiekėme. Nuo 2013 metų taip pat reikia tai įvertinti ir pripažinti, nekartosiu tų rekomendacijų, kurios o pono Veno buvo puikiai įvardytos audito vardu. Aš tiesiog pasakysiu, kad pritariu, absoliučiai pritariu toms rekomendacijoms ir manau, kad jos ne tik padės pagerinti energijos e, sąjungos sukūrimą, bet leis mums e, efektyviau panaudoti lėšas, gauti didesnę gražą. Pateiksiu e, savo ruoštų keletą pastabų. Visų pirma, siekiant, kad veiksmingai funkcionuotų vidaus energetikos rinka, reikia reformų atitinkamose valstybėse narėse. Tai turėtų būti pirmas žingsnis. Suprantame, kad trečio energetikos paketo įgyvendinimas dar nebaigtas, kaip sako ponas Ovenas. Taigi mums politikams labai svarbu kalbėti su komisija ir valstybėmis narėmis apie tai, kad nėra prasmės renkti ketvirtą energetikos paketą, naują priemonių rinkinį, kol nebus veiksmingai įgyvendintas trečiasis paketas jo nuostatos visose valstybėse narėse. Komisija šiuo atveju turėtų būti E, tas pirmasis veiksnys, pirmasis veikėjas, kuris inicijuotų pokyčius, tai turėtų būti komisijos prioritetas ir labai rimtai pakviešiau komisiją reaguoti į šią rekomendaciją. Toliau, tinks, tinklų susijimas, e, e, tinklo kodeksų įgyvendinimas tai susiję su konkrečiais techniniais standartais ir jeigu juos įgyvendintume, galėtume prisidėti prie energijos, um, energetikos uh, rinkos sukūrimo. Jeigu visi laikytųsi vieningų techninių standartų, tai būtų daug lengviau iš techninės pusės užtikrinti, sakykime, elektros energijos ar dujų perdavimą. Sakykime, dujų srityje uh, penki iš devinių kodeksų tebe tvirtinami, tik tai penki. Galiausiai komisija turėtų skirti daugiau um, įgaliojimų e, e, agentūrai atsakingai už e, energetikos sektorių reglamentuojančių institucijų bendradarbiavimą. Būtent tai prisidėtų prie veiksmingesnio energijos rinkų susijimo. Taigi pasiūlymą vertinu kaip labai savalaikį E, tai atitinka ir komisijos prioritetus, o kalbant apie išlaidų pusę, tai e, reikėtų savo užsiduoti tokius esminius klausimus apie tai, kaip iki šiol buvo panaudotos lėšos, esant toms aplinkybėms, kai energijos sąjunga dar nėra veiksni. Ačiū pirmininkė. Ja, vielen Dank. Das sind ganz wichtige Fragen, weil ich glaube auch, dass die Funktionsweise und das gute Funktionieren des Energiebindens. Dėkoju. Labai aktualūs klausimai. Manau, kad e, tinkamas energijos rinkos fin, e, funkcionavimas bus tikrai iššūkis ateityje. Dėkoju kolegos, dėkoju pirmininkė, įtre komiteto E, vardu e, ir kaip buvęs šešėlinis pranešėjas energetikos tiekimo saugumo klausimų noriu pasakyti, kad šis audito rūmų pranešimas tikrai yra labai aktualus, puikiai atspindėtos mūsų pozicijos. Taigi norėčiau a, pritarti pranešėjo kvietimui didinti finansavimą, didinti agentūros įgaliojimus, kadangi agentūra atsakinga už energetiką reglamentuojančių institucijų bendradarbiavimą e, turėtų veik, e, imtis didesnių įgaliojimų šioje srityje. Čia pritarčiau pranešėjui ir dėl to, kad elektros energijos didmenos kainos nėra suvienodintos ES esama ženklių skirtumų ir tarp kaiminių valstybių, kalbant apie mažmenos um, kainą. Be kita ko skiriasi ir ūkio subjektų veiklos praktika bei pažanga, kai kurios valstybės ženkliai atsilieka. ES ėmėsi pirmų veiksmų, kad sujungtų energetinės salas Pavyzdžiui, pasirašyta sutartis e, e, spalio mėnesį tarp Lietuvos e, ir Lenkijos ir ateityje manyčiau, kad tai turėtų būti prioritetas finansavimo prasme. Ir baigiant noriu pateikti klausimą komisijai. E, e, pati infrastruktūra daugelie valstybių narių netitinka būsimos energetikos sąjungos reikalavimų. Taigi manytume, kad reikia ženklių investicijų į energetikos infrastruktūrą, bet e, tam, kad ji pagerėtų, reikia ir artimo bendradarbiavimo tarp valstybių narių. Taigi noriu paklausti, kokie yra komisijos planai šioje srityje šiems ir ateinantiems metams. Ačiū. Kolegė Pirinskė. Ponas Perinski. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš anksčiau e, užduotų klausimų išplaukiantis klausimas. Vienas iš svarbių energetikos strategijos elementų buvo subregioniniai energetikos tinklai, leidžiantis E, paskui juos apjungti ir ilgainiui įsiliesiantis į bendrą energetikos sistemą bei sąjungą. Nežinau, ar pakankamai dėmesio skirta pietričių Europai. Minėjote, kad apsilankėte Bulgarijoje, bet kalbant apie e, tų regioninių poreikių įvertinimą ir e, reikalavimų įvertinimą, Jūs tarsi sakėte, kad nebuvo bendro ES energetinių poreikių įvertinimo kol kas. Ir noriu paklausti, ar jūs manote, kad kad reikėtų finansuoti nuodugnų poreikių vertinimą, kuris padėtų kartu įvertinti ir pietričių Europos poreikius. Nes dabar turime nacionalinės energetikos strategijas, bet dažnai pražiūrimas poreikis įvertinti daugia šalius veiksmus ir jų privalumus. Kartais nenorima uh, ne, a, imtis kažkokių veiksmų abejojama, gražomasi atgal. Ir tokiu būdu vis tolstame nuo energi, energetikos sąjungos, bet pavyzdžiui, čia Bulgarija turi didelį potencialą e, dujų tiekimo prasme. Mes turime nacionalinį dujotekį. Um, e, visoje valstybėje ir čia e, esama galimybių numatyti jungtis su kitais e, tiekimo šaltiniais bei kanalais, tokiu būdu prisidedant prie didesnio energetinio saugumo visoje Europos Sąjungoje. Ačiū. Pone Sava, ačiū gerbama pirmininkė. Taip, galbūt kartosiuosi, kartosiu tai, kas jau buvo pasakyta, tačiau pačios fun gerai funkcionuojančios vidinės energijos rinkos esmė, kaip sako ir auditorumo ataskaita, yra tos sistemos funkcionalumas. Taigi klausimas, kodėl komisija to neusijima. O jeigu to užsima, tai kodėl mes apie tai nežinome, kodėl nesima spręsti esminių klausimų. Ačiū. Aš e, taip pat užsirašiau į kalbėtojų sąrašą. Aš e, norėčiau grįžti prie rekomendacijų. Jūs sakėte, jog e, pirma rekomendacija, pavyzdžiui, rekomendacijos yra iš tikrųjų satyriškos. Pirmoji rekomendacija kalbama apie komisijos e, galimybę pradėti pažeidimo procedūrą, tačiau komisija e, nesima šitos procedūros, todėl kad tai labai rimtas dalykas ir visi žinome, kaip tai realiai veikia. Tad e, labai gerai, kad audito rūmas primena šią komisijos teisę, tačiau kodėl ta rekomendacija apskritai yra būtina. Tai toks pirmas klausimas. O antras klausimas. Mes e, žinome, kad e, keletas programų nepasiteisino, 24 milijonus kainavusi programa nebuvo įgyvendinta, Nabuko dujotekis taip pat ir e, Rumunijos projektas dėl dujų tiekimo 24 milijonai eurų. Tad e, kaip, kaip viskas e, vyks ir e, kiek prašymų dėl pinigų atėmimo buvo pateikta. Dėl gražinimo buvo pateikta. Kitas dalykas, mes sukūrėme naujų priemonių, kad būtų sprendžiami šitie klausimai, bet aš konstatuoju, kad vis dėlto yra dar daug dubliavimosi, yra dvigubas finansavimas ir labai sunku išsiaiškinti, kaip realiai buvo panaudoti tie, tos ar, tie ar kiti pinigai, tos ar kitos lėšos. Investicijų kalbant apie investicijų projektus, kokia dalis bus skirta energetikai. Aš e, visų pirma suteiksiu žodį komisijos atstovui, o paskui e, e, auditorumams. Aš esu vidaus rinkos e, direktorato vadovas, e, gerbiami parlamento komiteto nariai, dėkoju už galimybę komisijai sureaguoti į abi tiek auditorumo ataskaitos rekomendacijas bei į jūsų komiteto, pono Heis pateiktas rekomendacijas. Mes labai sveikiname Europos audito rūmų iniciatyvą panalizuoti šios klausimus. Mes taip pat didelę dalimi pritarėme rezultatams ir daugumai rekomendacijų. Žinoma, praėjo nemažai laiko ir daugelis dalykų, kurie buvo paminėti ataskaitoje bei rekomendacijose, buvo iš dalies išspręsti, nes jau darbas ten yra prasidėjęs, tai aš trumpai dar norėčiau pakomentuoti tik tai gal paskutinį finansinį aspektą. Pirmasis klausimas, kuris buvo paminėtas, tai yra vidaus energijos rinkos sukūrimas. Audito rūmai mini čia 2014 metų terminą. Mes turėtumėme labai atsargiai elgtis su šiuo terminu. Tai buvo politinis terminas, neparemtas realia analizė dėl to, kas yra įmanoma. Energijos rinkos sukūrimas yra labai sudėtingas, sudėtingas dalykas. Kaip komiteto pranešėjas teisingai pažymėjo, tai nėra kažkas, ką komisija ir ES institucijos, institucijos gali padaryti pačios savaime. Čia reikalingas bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis ir taip pat valstybių narių gera valia. O dėl rekomendacijų turėtumėme daugiau padaryti komisijoje, kad e, verstumėme valstybės narės įgyvendinti trečią energijos paketą. Galiu tik pasakyti, kad mes patikrinome visus 28 nacionalinius energijos įstatymus, energetikos įstatymus, dėl to, kiek yra įgyvendinamas trečiasis paketas ir baigsime tą darbą, baigėme tą darbą praeitų metų rūdienį ir visos valstybės narės visos pažeidimų procedūros valstybėms narėms buvo pradėtos. Yra įvairiose etapuose jie, kai kur bandomasis laikotarpis kitų metų pabaigoje pradėtas, kitose šalyse jau yra kitas etapas, yra teikiama nuomonė ir panašiai, bet bendrai komisijos darbas visų 28 įstatymų tikrinimas jau atliktas ir pateikti reikalingi pavedimai. Taigi, tas jau yra padaryta. Aš labai džiaugiuosi, kad pranešėjas Heis pasakė, kad nebūtų prasminga kalbėti apie ketvirtąjį paketą, kol ne, nesame tinkamai gyvendinę trečiojo ir taip pat tai yra bendras pagrindas, kuriant toliau vidaus rinką energetikos srityje. Aš tam visapusiškai pritariu, nes kartais komisija sako kitus dalykus, bet aš galiu pabrėžti, kad tokia yra E, kanietė, komisaro Kanietė poziciją. Toliau jūs kalbėjote apie tinklų kodeksus. Ponas Heis teisingai sakė, kad dujų srityje vienas tinklų kodeksas dar nėra išspręstas, dėl tarifų klausimas nėra išspręstas. Tai yra sudėtingas klausimas. Dabar vyksta poveikio vertinimas ir mes pateiksime tą kodeksą kovo mėnesį komitologijos procedūrai. Tada visi kodeksai dujų srityje jau bus užbaigti elektros energijos srityje. Laikas parodė, kad e, galime pasiekti rezultatų. 14 metais ne tik keturis kodeksus parengėme, bet penkis. Ir tris kodek, kodeksus sujungėme į vieną, tai yra sistemų eksploatavimo kodeksai. Ir šitas kodeksas e, jau dabar komitologijos procese ir bus patvirtintas tikėtina balandį Čia neišspręsta yra dėl dviejų kodeksų - dėl balansavimo ir e, avarijų bei at, at, atkūrimo. Tyčia į 15 metų programą nebuvo įtraukti tie kodeksai, nes tie du klausimai yra esminiai, kalbant apie rinkos dizaino iniciatyvą e, elektros e, energijos rinkos rytyje ir taip pat kalbant apie naują reglamentą, kurį siūlysime šių metų pabaigoje dėl tiekimo saugumo elektros energijos srityje. Taigi čia be jokios abejonės turėsime <clears throat> suderinti tas dvi procedūras, kas patenka į teisės aktus, o kas patenka į tuos kodeksus. Toliau kitas klausimas, kuris buvo iškeltas dėl to, kad reiktų tikslingesnių infrastruktūros e, planavimo projektų. Tas tiesa ir buvo užduotas klausimas, kaip geriau galėtumėme priori prioritetus čia nustatyti, nustatyti prioritetus dėl infrastruktūros planavimo. Mes jau tą darome pagal dabartinį pagrindą, ten E reglamentą, dešimties metų tinklų e, kūrimo planuose jau yra tam tikras pagrindas numatytas, tačiau čia irgi bandome numatyti prioritetus ir tą darome tokiu būdu, kad e, prioritetiniai projektai būtų atrenkami ir po to vyktų testinis darbas aukšto lygio grupėse, kur ieškotumėme tokių reguliavimo kliūčių ar politinių kliūčių bei finansavimo problemų ir tada bandytumėme tas, tuos projektus paspartinti. Bet aš asmeniškai dirbu čia ir kadangi buvo paklausta, kas 17 metais bus daroma, tai aš manau, kad būtų prasminga remiantis ir auditorumų rekomendacija pasižiūrėti, ar nebūtų galima pagal PCI procesą dirbti dviejose kategorijose, tose, kurios yra būtinos siekiant sukurti vidaus rinką ir kitus išskirti. Tokiu būdu būtų galima geriau atsižvelgti tai siūlant projektus ir taip pat paspartinti jų gyvendinimą, kas irgi yra labai svarbu. Toliau finansinė parama. Čia tiesa, kad turime skirtingus finansinės paramos mechanizmus, yra infrastruktūros tinklų priemonė, taip pat struktūriniai fondai, kurie irgi svarbus energijos infrastruktūros prasme, taip pat yra EFSI, kuri, kurį tvarko investicijų bankas, taip pat finansinės priemonės, horizontas 2020 ir ponė Greslė, aš labai džiaugiuosi jums galėdamas pateikti labai tokią išsame apžvalgą visų tų priemonių, kokie yra grafikai, terminai ir kas yra daroma su tomis įvairiomis priemonėmis, bet bendrai galėčiau pasakyti, kad aš pats ir atitinkamas direktorius atsakingas už infrastruktūros tinklų sungimo priemonę mano, kad tie infrastruktūros projektai, kurie yra būtini, kuriant vidaus rinką, nebūtų finansuojami per ES, ES lėšomis pirmiausia. Mes visuomet sakome, kad jie turėtų būti finansuojami valdytojų ir tarifų tarnybų infrastruktūros. Pavyzdžiui, netgi įstatymė yra teigiama, kad infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė gali būti paskutinis finansavimo šaltinis, kai atsiranda finansavimo spraga, nes specifiniai projektai patys savaime nėra šimtų procentų komerciškai atsiperkantis, bet be to dar jie labai svarbu vaidmenys vaidina tiekimo saugumo prasme ir tai jau į rinkas nepatenka ir dėl to čia vat, konkrečiai reikalingas ES finansavimas tam, kad tie projektai būtų įgyvendinami. Ta mes ir darome. Ir šią savaitę beje Buvo priimtas sprendimas dėl antrojo konkurso, dėl 15 metų e, projektų. 19 e, milijonų buvo skirta tiems projektams finansuoti. Dabar kalbant apie tą klausimą, kurį uždavė pirmininkė, audito rūmai ir taip pat ponas Arvama ir ponas Hayes kalbėjo apie sąlygas. Ir pirmiausia, aš turiu pripažinti, kad viskas atrodo labai gražiai ir tai atrodo labai tokia stipri priemonė, bandant priversti valstybės narės padaryti daugiau įgyvendinimo srityje, gyvendinant energetikos taisyklės. Tačiau mums kyla štai kokia problema. Pamirštame apie tai, kad kalba eina apie tarpvalstybinius projektus. Taigi visuomet yra dvi pusės. Ir taip pat tie projektai nėra valstybių narių projektai, tie projektai yra atliekami įmonių abiejose sienos pusėse perdavimo sistemų operatorių ir taip pat privačių įmonių. Ir ką daryti, kas bus daroma, jeigu ta sistema būtų, toje sistemoje būtų keliamos sąlygos. Tarkim, viena vertus būtų viena valstybė narė, kuri puikiai viską gyvendina, o kitoje sienos pusėje tas nepadaryta. Ir be jokios abejonės tie projektai, kurie yra įgyvendinami, yra labai svarbus, kuriant e, vidaus energijos rinką. Taigi, kokiu, kokiu rezultatu duos tokios sąlygos? Mes negalime įgyvendinti tų projektų, kol valstybės narės, kurios gal net ir nenori, mes turėsime laukti tuo met iki pažydimų procedūros pabaigos, kad priverstumėme tą valstybę narę laikytis tų sąlygų ir tie projektai stos ilgiems metams. Ir taip pat, kaip mes galime bausti privačią įmonę už tai, ko ji nepadarė, ar, už, už, bet už tai atsakinga kitos, kitos valstybės narės institucija. Kaip mes tą galime padaryti? Mūsų manimų komisija taip neturėtų elgtis, tai yra pavojinga priemonė ją sunku įgyvendinti, dėl to mums gali kilti nemažai problemų ir problemos neišsispręs. Mes problemas išspręsime tik, kaip sakiau, nustatydami prioritetus tarptų projektų, kurie labiausiai reikalingi vidaus rinkai sukurti, taip pat aukštų pareigūnų grupės būrent ir valdant jas iš komisijos pusės per visus, visais elementais reguliavimo, finansavimo ir prireikus taip pat politinio nenoro E, mažinimą. To labai reikia mūsų vertinimu ir beje, tą mes ir darome. Trijose svarbiose srityse dvi iš jų čia buvo paminėtos - pietryčių e, Europa, tai yra, aišku, labai svarbu. Mes sukūrėme CESE grupę, taip vadinamą vidaus rytų Europos jungčių grupę, kur devyni prioritetiniai projektai buvo nustatyti, kurie, eina, kurie, kurie dabar yra procese Ir kadangi jūs minėjote Bulgariją, tai aš pats kartu su vicepirmininku Dončiavu analizuojame galimybės Bulgarijoje turėti tokį regioninį dujų tinklą. Ir pirmadienį mes susitiksime, konkrečiai aptarsime infrastruktūros klausimus. Taigi, dar vienas projektas buvo minimas, jisai geros praktikos pavyzdys ir taip pat Jau kadangi buvo paminėta ir Prancūzija, kuri nenori jungtis su kitais, tai mes e, numatę esame aukštų pareigūnų grupę, taip pat sujungiant Iberijos pusęsalį su Prancūzija ir čia ir dujų ir elektros energijos srityje yra numatyti projektai. Taigi tai vyksta ir mes to siekiame. Toliau jūs, e, ponia Greslė, klausėte konkrečiai apie projektus, kurie nebuvo įgyvendinti ir lėšos tiek buvo išmokėtos. Visos tos lėšos, kurios buvo išmokėtos, buvo susigražintos. Arba pareikalauta, kad būtų sugražintos. Tai visos procedūros vyksta ir buvo pateiktos reikiamos instrukcijos, taigi mes bandome dabar susigražinti visus pinigus, dalis jų jau buvo susigraž... sugražinti ir galiu pateikti statistinius duomenis raštu, jeigu jūs norite, keturi ar penki projektai dabar, keturi ar penki tokie susigražinimo procesai vyksta ir praeitais metais, kiek žinau, daug buvo užbaigta tų projektų. Taigi, man atrodo, kad aš atsakiau į klausimus, o bendrai vėlgi komisija labai sveikina tai, kad šis komitetas ir audito rūmai gilinasi, vertina tai, bet um, aš manau, kad labai svarbu štai kas. Arba mes turime būti aktyvesni ir geriau kontroliuoti finansus e, skirtus projektui arba keisti sistemą arba žiūrėti, ką būtų galima padaryti šioje sistemoje ir mano pastarų metų patirtis rodo, kad geriausias būdas būtų labai aiškiai viską kontroliuoti, valdyti ir diskutuoti bei padėti valstybėms narėms, kurios yra pažeidžiamesniuose regionuose, kad jie jos panaikintų kliūtis, nes tos kliūtis dažniausiai yra nacionalinio pobūdžio ir kartais trūksta ir noro jas panaikinti. Tai mes turime išsiaiškinti, kaip geriau motivuoti tas valstybės narės, kad jos atliktų savo darbą tam, kad vidaus energijos rinka būtų sukurta, bet aš noriu pasakyti, kad vidaus energijos rinka juda į priekį, nėra viskas taip blogai ir jūs galite, aišku, visuomet reikalauti, kad viskas būtų daroma greičiau, bet viskas vyksta, juda ir 16 metai tikrai bus rezultatų metai ir rezultatų jau pasiekime nemažai, 60 procentų viso to, ką užsibrėžėme dėl energetikos sąjungos. Ačiū. Labai ačiū. Suprantame, kokia sudėtinga tai užduotis, prašom. Dėkoju pirmininkė, aš norėčiau padėkoti visiems narėms už, klausim, narėms už klausimus, komisijai už atsakymą. Visų pirma, dėkoju ponui Hais už puikų pranešimą, dėkoju jums už palaikymą, už rekomendacijas. Antras, antra ponas Poš užda, uždavė klausimą. Agentūra kad ar agentūrai nereikia daugiau palaikymo jis agentūrai. E, taip, iš tikrųjų agentūrai skiriamas svarbus vaidmuo. Mes ypač akcentuojame tai, kad agentūra turi turėti įgaliojimus darbui atlikti, taigi ponas Kai savo rekomendacijose naina dar toliau kalbate apie išteklius, kurių reikia, ne audito rūmai gali prašyti papildomų išlaidų atskiroms organizacijoms. Ponas Perinski kalba apie pietryčių Europos regionės problemas. Dėkoju už pastabas. Bulgarija bei aplinkiniai regionai e, yra tikrai prioritetiniai ir džiugu, kad e, paaiškinote, kokios tendencijos kyla, kokių tikslų regionai siekia, tai galėtų tapti tam tikrų modelių. Tačiau norėčiau išsakyti vieną perspėjimą. Bulgarijoje jis puikiai suprantamas. Suprantama, norima e, investicijas pritraukti į tas rytis, kur yra įgyvendinami tam tikri pakeitimai. Puikiai suprantame e, Bulgarijos rinkos ypatumus. E, šiais naujais metais prasidėjo tam tikra priekybą, taigi e, pereinama prie rinkos mechanizmais pagristos e, sistemos. Bet vėlgi nepamirškime tų sąlygų, kondicionumo, apie kuriuos kalbėjau. Antra, reikia strateginio vertinimo. Turime užsitikrinti, kad kiekvienas euras būtų išleistas išmintingai bet kartais tai, reikal, tai pareikalauja iš tikrųjų labai e, nelengvų sprendimų. Turime suprasti, kad norime investuoti į naujus vamzdynus, nors e, egzistuoja senieji ir kartais naujų tiekimas panaudojant valstybės lėšas, mokesčių mokėtojų lėšas nėra labai lengvai priimamas sprendimas Mums svarbu pasinaudoti tuo, ką turime. Netgi galbūt, jeigu e, tą senąjį vamzdyną reiktų remontuoti, integruoti į e, sutartį su naujais rangovais, vis dėlto reikia dirbti pagrindu to, ką jau turime. Tai būtų projektų regione sėkmė. Pana Sevana, aš dėkingas Jums už Jūsų besąlygišką pagalbą mano sąlygiškumo reikalavimui. Patys pasidarykite išvadas dėl komisijos atsakymo. Tiesiog, kalbant apie SEF lėšų panaudojimą, reikia kalbėti apie tai, kad projektus turi patvirtinti valstybės narės. Suprantame, kad kondencio e, sąlygų principas yra taikomas įvairiose sritise, ypač sritise, kur reikalingas dėlis finansavimas. Aš manau, kad komisija turėtų pagalvoti apie šią rekomendaciją. Pone Gresler, dėkoju, kad atkreipėte dėmesį į pirmąją rekomendaciją, nenorėjau satiriškai jos pristatyti, tačiau rekomendacija dėl pažeidimų nagrinėjimo procedūros yra reikšminga gruodį 10 e, pažydimo procedūrų buvo nagrinėjama, e, bet e, praeitais metais buvo baigta nagrinėti 28, tikimės, kad šiais metais bus situacija paprastesnė, na mane šiek tiek suglumino gautas atsakymas, bet dėl tų pažydimų nagrinėjimo procedūrų laiš, laiškų, tai reikėtų kažkaip tai juos reaguoti ir ilgainiui inicijuoti procedūrą reikalui esant. Taigi dėkuoju uždėmesi. Ačiū Jums. Ačiū už tokį įdomų pranešimą. Esu įsitikinusi, kad valstybės narės atidžiau pasižiūrės į šį klausimą. Dėkoju už papildomą informaciją. Nematau daugiau norinčių pasisakyti. Taigi viešas varstimas baigtas. Dabar įvyks uždaras koordinatorių posėdis, o tie, kas jiems nepriklauso, turėtų išeiti iš salės ir